Būtent dėl to šiandien balsuosime. Pirmininkas, ačiū. Pone Del Castillo, diskusijos šiuo klausimu baigtos ir balsuosime dėl jo šiandien. Atsiprašau dėl kai kurių techninių kliūčių ir kai kurių organizacinių mūsų darbo šį rytą nesklandumų. Pirmininkavimą posėdžiui tuoj perims Martinas Šulcas. der Tagesordnung folgt. Kitas darbo atvarkės klausimas yra tarybos ir komisijos pranešimai dėl 15-16 spalio Europos vadovų tarybos, ypač dėl traumingų fondų finansavimo ir 2015 m. spalio 25 dienos vadovų sustikimo dėl vakarų Balkanų maršruto išvadų ruošiantis 2015 m. lapkričio 11-12 sustikimui valetoje. Ponios ir ponai, kolegos, sekmadienį, kaip šio parlamento pirmininkės, pakviestas komisijos pirmininko Junkerio, dalyvavau vadovų sustikime dėl Vakarų Balkanų maršruto įvykus Bruselėje, kaip jau sakiau jau ketvirtadienį pirmininkų sueigoje, turint galvoje dramatišką situaciją, visiškai gerai, kad e, komisijos pirmininkas Junkeris pakvietė e, visų šalių vadovus e, į Briuselį, kad būtų sutarta dėl praktinių priemonių. Pirmininkas Tuskas ir aš pats priemėme tuos tą kvietimą ir dalyvavome tame susirinkime. Tačiau nepaisant to, mes e, turime pateikti tvarius atsakymus e, į susidariusius iššūkius, todėl šiandien be galo svarbu aptarti visus įvairių susitikimų aspektus. Ponios ir ponai, sekmadienį pakankamai brutaliai, mm, jei leisite tai pasakyti, tapo akivaizdu, kad padėtis Vakarų Balkanose kelia e, didelį nerimą. Politinė prasme taip pat de, dešimtys tūkstančių e, keliauja, jie neturi stogo, jie šala, jie dienų dienas praleidžia šaltyje, lietuje, o artėjanti žiema kaip Žanas Klodas Junkeris pabrėžė, reikš ir humanitarinę katastrofą. Aš tikiuosi, kad 17 mm, priemonių planas, dėl kurio buvo sustarta už vakar, e, bus įgyvendinamas. Manau, kad reikia imtis ir kitų priemonių, tačiau kaip ir visi kiti, aš manau, kad mm, už vakarykštę susitikimas ir jo atmosfera nebuvo teigiamas. Atmosfera buvo vaiduokliška. Didžioji problema po to susitikimo išliko. Yra prisimami įsipareigojimai, kurių nesilaikoma. Nepriklausomai nuo to, kokia vyriausybė e, kairiosios ar dešiniosios partijos e, atstovų sudaryta, e, Svarbiausias dalykas lieka pabėgėlių problema ir gyvenimas Europoje. Todėl pirmiausia suteiksiu žodį Europos vadovų tarybos pirmininkui ponui Tuskui. Thank you, Mr. President. Ačiū, ponė pirmininkė. gerbiami Europos parlamento nariai, prieš pateikiant informaciją dėl spalio 15-16 dienos Europos vadovų tarybos rezultatų ir kitų žingsnių, norėčiau pasakyti štai ką. Krizė ar tas iššūkis, su kuriuo susidurė visa ES bendryje, turbūt yra didžiausias per pastarosius dešimtmečius. Nebejoju, kad šis iššūkis turi potencialą pakeisti Europos Sąjungą, kurią esame sukūrę. Jis turi potencialą panaikinti tokius pasiekimus kaip e, besienės kelionės tarp šengeno šalių. Be to, jis gali sukurti tektoninius lūžius Europos politinėme kontekste. Tai nėra geri pokyčiai. Tai yra tikrai neįliniai laikai, kurie reikalauja neįlinių priemonių, neįlinių aukų ir neįlinio solidarumo. Man kaip Europos vadovų tarybos pirmininkui ir manau daugeliu iš mūsų labai svarbu užtikrinti valstybių narių vienybę, taip pat Europos institucijų vienybę. Kartu mes sudarosime su šią krizę, nes kitaip aš nenoriu net galvoti apie alternatyvas. Iš pat e, šios krizės pradžios aš pabrėžiau, kaip svarbu saugoti mūsų išorės sienas. Dar neturime sutarimo, kaip tai daryti na, veiklos prasme, realia prasme. Bent jau mes turime sutarti, kad mūsų prioritetas yra būtent apsaugoti ES išorės sienas. Deja, situacija blogės kaip aš esu įspėjęs šį parlamentą per savo paskutinį, paskutinę kalbą čia. Aš turiu galvoje, pavyzdžiui, naują pabėgėlių bangą iš Alepo ir e, Sirijos regionų, kur, e, kurią apšaudė Rusija per keletą dienų e, šimtas tūkstančių, penki šimtai tūkstančių žmonių iš ten pajudėjo. Europos taryba pasveikino e, komisijos darbą šioje srityje. Noriu asmeniškai padėkoti vicepirmininkui Timmermans, kuris daug dirba ties techninėmis detalėmis. Dar kartą noriu pabrėžti, kad susitarimas su Turkija yra prasmingas, jeigu jis padeda e, sumažinti migrantų srautus Europą. Šis bendradarbiavimas nebus lengvas. Neturėtume turėti iliuzijų, kad kokia nors trečioji šalis, kaip pavyzdžiui Turkija, e, mus pakeis saugant mūsų pačių sienas. Antra. Lyderiai įvertino e, e, visų e, migrantų valdymo centrų darbą, kad jie pasirengimą, kad jie pradėtų veikti lapkričio mėnesį. Šis darbas labai svarbus, reikia sustiprinti Frontexui teikiamų žmogiškųjų ir kitų išteklių teikimą, Dabar agentūros turi mažiau nei pusę visų reikiamų išteklių. Kalbant apie migrantų valdymo centrų e, klausimą, mes pradėjome nuoširdžią diskusiją dėl to, kaip jie turėtų veikti. Tai vis dar yra darbas, kuris vyksta. Ir mes e, trečią kalbėjome apie tai, kaip apsaugoti sienas. Turime užbaigti tos nebūtinus ginčius tarp tų, kurie sako, reikia saugoti sienas ir solidarumo ir atvirumo propaguotojus. Mums reikia ir to, ir to. Mums reikia gražinti efektyvę sienų kontrolę, kad galėtume valdyti tą situaciją. Taip pat reikia sustabdyti nelegalų sienų kirtimą, reikia registruoti visus prieglošio prašančius asmenys ir organizuoti tinkamus prieimimo pajėgumus. Pats savaime tai patys savaime tos, tos priemonės srauto nesustabdys, tačiau juos sumažins. Be to, vadovų taryba sutarė, kad Frontex bus plėtojamas e, didinant jo įgaliojimus, jis galės kištis greičiau, tai daryti intervencijas, kad kėla krizės prie sienų ir e, jis imsis veiksmų gražinant nereguliarius migrantus. Mums reikia tam ne, parlamento pagalbos, kad būtų galima visą tai padaryti kaip galima greičiau. Mūsų tikslas yra suteikti Frontexui tų priemonių, kurių jam reikia, kad jis galėtų saugoti ES sienas. Noriu pakomentuoti, pa, pa, pa, pa, pagirti įspūdingą darbą, kurį nuveikė nariai, skiriant finansavimą Frontex ir Europos prieglopščio paramos biurui. Ir ilgiai grečiai mums reikės dirbti ir plėtoti vidaus solidarumą tarp valstybių narių. Pirmasis žingsnis yra Frontex ir prieglapščio paramos biurui už, užtikrinti visus išteklius, kurių jiems reikia, taip pat įgyvendinti laikino perkelimo mechanizmą, kad būtų sumažinta našta toms valstybėms narėjams, kurios patiria didžiausią tokią naštą. Gerbimi parlamento nariai. Krize susijusi ne tik su Sirijos pabėgėliais. Po dviejų savaičių sušauksiu valetoje ES ir Afrikos lyderių susitikimą. Su Afrikos partneriais turime e, sukurti realią ES ir Afrikos partnerystę migracijos klausimais. Vadovų taryba nusprendė, kad mums e, reikia taikyti konkrečias priemonės sąžiningai ir subalansuotai, veiksmingai gražinant e, žmonės išardant e, nusikaltėliškus tinklus, e, kovojant su migracijos priežastėmis ir padedant Afrikos socialiniam ir ekonominiam vystimuisi kartu su nuolatinėmis galimybėmis e, legaliai migracijai. Mes sieksime išanalizuoti galimybės sukurti saugus prieimimo pajėgumus, įsteigia, sukuriant tinkamas procedūras pabėgėliams ir jų šeimoms, e, skaitant galimybę gauti švietimą, e, gauti darbą, kol jie galės grįžti į savo šalis. Ir galiausiai prašysime valstybės narės prisidėti prie pastangų, kurios dedamos remiant tautų e, pabėgėlių tarnybą, maisto programą, taip pat E, prisidėti prie ES fondų ir patikos fondo Afrikai veikimo. Pone pirmininkė, gerbimi parlamento nariai, galiausiai e, dėl Junktinės karalystės. Aš lyderiams e, pateikiu informaciją apie pirmasias diskusijas su Junktinės karalystės vadovais. Mes džiaugiamės Junktinės karalystės ministro pirmininko Kamerono įsipareigojimų išdėstyti e, jiems rūpimus klausimus, e, dėl kurias norėtų padiskutuoti iki lapkričio pradžios. Ačiū uždėmesi. Labai ačiū, pane Tuskai. Dabar žodis komisijos. Pirmininko, pana Junkeri. Gerbiamas Pone Europos parlamento pirmininkė, pone Europos vadovų tarybos pirmininkė, ponios ir ponai, e, mėly kolegos. Praėjusią savaitę vakarų Balkanų maršrutu e, pabėgėliai mėgojo vėjyje ir purve. Netrukus jam pradės nikti, užšals upės artėja žiema ir todėl svarbi kiekviena diena. Pone pirmininkė, tai priežastis, kodėl komisijos pirmininkas kartu su tarybos pirmininku ir jumis e, praėjusį sekmadienį, beje kartu ir su kai kuriomis valstybėmis narėmis ir trimis nevalstybėmis narėmis, susitiko aptarti vakarų Balkano maršruto klausimu aštuonių valstybių narių um, vadovai dalyvavo, Luksemburgo migracijos ministras, Niderlandų migracijos reikalų ministras, taip pat dalyvavo kaip um, būsimos pirmininkaujančios šalies atstovas. Uh, Europos vadovų tarybos pirmininkas Tuskas, taip pat parlamento pirmininkas Šulcas taip pat dalyvavo e, šiame susitikime, pabrėžiant, kad pabėgėlių srautų klausimas nėra tik Balkanų šalių atsakomybė, tačiau tai yra institucijų atsakomybės klausimas. Todėl dar kartą noriu pabrėžti, kad be galo dėkoju, kad Europos parlamentas um, paremė visus Europos komisijos pasiūlymus ir suteikė Europos komisijai įgaliojimus įgyvendinti įvairias iniciatyvas, teikiant tinkamą finansavimą Šiame posėdėje dalyvavo ir Europos prieglopščio paramos biuro atstovai, taip pat kai kurios periferinės valstybės, tranzito valstybės. Komisija ėmėsi iniciatyvos bendradarbiaudama su Balkanų šalimis, todėl kad komisija abiemis kojomis stovi, ieškodama operatyvių sprendimų ir siekdama, kad e, valstybėse narėse prieglopščių klausimai būtų sprendžiami sklandžiai. Iš ties gal būtų ir nereikėję to susitikimo. Iš ties būtų įprasta, kad vakarų Balkanų šalis Vietoj to, kad būtų kalbėjusios viena apie kitą, būtų kalbėjusios viena su kita. Ir Pirmą kartą mums pavyko e, šių šalių atstovus sušaukti prie vieno stalo, kad jos kalbėtųsi viena su kita. Man pasisekė jas įtikinti, kalbėtis, suvokiant problemų svarbą. Ir Iš ties mano pasiūlymai buvo labai palankiai pritarta. Būta įvairių pasisakymų, iš pradžių nuomonės nesutapo, dabar daug diskutuojama apie ES pasidalyjimą ir nesutarimus, tačiau įprasta būtų kalbėtis Tai neturėtų būti išskirtinis atvejis, kad sėdama prie bendro diskusijų klausimo. Neturėtų būti šaukiami neįliniai posėdžiai tokiems klausimams spręsti. Tai, aišku, nėra labai įprasta praktika, kad sekmadienį yra sušaukiamas spontaniškas susitikimas, kuriame dalyvauja ir kitų e, šalių atstovai. Diskusijos buvo atviros, sąžiningos, sudėtingos ir ne kiekvienas pokalbis ir ne kiekvienas pasisakymas galbūt e, buvo tinkamas dialogui. Tačiau atsižvelgiant į tas ypatingas aplinkybės reikalingas ir naujas pokalbių formatas, reikia ieškoti naujų galimybių kalbėtis. Aš Esu be galo jums dėkingas už tai, kad mums pavyko parodyti, jog Europa yra pajėgi ne tik skaidytis, tačiau ir ieškoti bendrų sprendimų. Sekmadienis nebuvo didelių politinių pareiškimų diena. Mes tą dieną dirbome pasivartoję rankovės ir susitarėme dėl pragmatiškų veiklos priemonių, kurias galima nedelsiant įgyvendinti. Valstybių vadovai įsipareigojo imtis trijų pagrindinių iššūkių. Visų pirma, jie įsipareigojo suteikti prieglopsti visiems atvykstančiams migrantams, kad žmonės ne, nebūtų palikti laukia e, temperatūrai nukritus žemiau nulio. E, taip pat teikti e, drabužius, vandenį, maistą ir pasitelkti mm, apsaugos, mecha, e, apsaugos mechanizmus. Pavyzdžiui, vakar Kroatija jau aktyvavo civilinės apsaugos mechanizmą, paprašė e, palapinių. E, anklodžių ir elektrinių šildytuvų. Tikiuosi, kad valstybės prisidės prie šio Europos solidarumo mechanizmo ir e, suteiks Kroatijai reikalingą paramą, kad ši galėtų pagelbėti E, pagalbos reikalingiems žmonėms. Taip pat vadovai susiteikė padidinti e, krizinius gebėjimus, padėti pabėgėliams iki šimto tūkstančių vakarų Balkanuose. Noriu padėkoti premjerui Ciprui už tai, kad jis sutiko iki, iki metų pabaigos sukurti dar 30 tūkstančių tokių vietų ir mąstyti apie galimybę priglopti dar 20 tūkstančių žmonių. Esu dėkingas ir Antonijo Gutierrez už jo pastangas paremti e, prieimimų e, gebėjimų didinimą iki 50 tūkstančių vakarų Balkanų maršrute. Antra, vadovai susitarė drauge valdyti migrantų srautus ir sustabdyti nekontroliuojamą žmonių srautą. Tai reiškia registruoti žmonės, kai tik jie patenka į Europos Sąjungą. Tai taip pat reiškia, kad pabėgėliai bus informuojami apie galiojančias taisyklės bei apie jų atsisakymo registruotis pasiekmes. Noriu pasakyti, kad jei nesiregistruos, jie neturės teisių. Viskas paprasta ir pabėgėliai turi tai žinoti Žinoma, pabėgėliai turi teisės ir visada jos tos teisės jiems bus suteiktos, tačiau pabėgėliai atvykstantis Europos Sąjungą turi ir prievolių. Migrantų srautų valdymas drauge reiškia ir dalymas informacija. Praėjusią savaitę matėme, kad pabėgėliai vyksta iš vienos šalies į kitą, kad šalis viena kit, į kitą rodo pirštais dėl to, kas vyksta ir kad jos kalbasi apie vieną kitą, bet ne viena su kita. Tai yra panikos e, reakcija. Tai daro žalą Europos solidarumui. Mes e, baigėme su šia kaltink savo kaimyną politiką. Šalis privalės keistis informaciją apie migrantų srautus ir humanitarnius gebėjimus esančius šalise. Kiek pabėgėlių yra pakeliui? Kur jie kerta sieną? Kur jie vyksta? Kiek palapinių ar anklodžių panaudota ir kiek jų šalis galėtų pasiūlyti savo kaiminėms, kuriams labiausiai to reikia? Stulbina tai, kad mums teko e, dėti labai, padėti labai daug pastangų, kad įtikintume kai kurias valstybės narės, kad šios informuotų kitas šalis apie migrantų srautus, apie žmonių kiekius e, traukiančius link sienos. Tai yra sveiko proto padiktuotas elgesys, tačiau stulbina tai, kad teko sušaukti vadovų susitikimą ir įtikinti valstybės vieną kitą informuoti apie migrantų srautus. Tai dar kartą atskleidžia, kad ES būklė yra vidutiniška. Turime pasidalinti atsakymais į tuos paprastus klausimus, kuriuos ką tik minėjau. Vakar visos šalis dalyvavusios, sekmadienio susitikime dalyvavusios šalis paskyrė nacionalinius kontaktų centrus, su kuriais bus ne, nuolatos keičiamas informacija. Komisija stebės, kaip viskas vyksta, kas savaitiniu pagrindu ir pirmoji konferencija, pirmoji tokia sąšaukos konferencija numatyta šią savaitę ketvirtadienį. Taigi, vadovai susitarė stiprinti sienų valdymą. Uh, apsaugoti Šengeną, susitarėme stiprinti ES išorės sienos apsaugą, ypač tarp Graikijos, Serbijos, buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir Albanijos. Iki šios savaitės pabaigos 400 papildomų policijos pareigūnų pradės dirbti vienoje iš e, vakarų Balkanų šalių. Bus sustiprintos pastangos registruoti pabėgėlius Šalis taip pat turės sustiprinti gebėjimus sugražinti pabėgėlius, kuriems nereikia apsaugos. Ir šiuo tikslu komisija yra pasirengusi toliau dirbti dėl readmisijos susitarimų su tomis šalimis, su, kurio, su kuriomis jų dar nėra. Tuo pat metu toliau e, įgyvendindama susitarimus, jau esamus susitarimus pasiraštus tokius, kaip pavyzdžiui pasiraštas su Pakistanu. Uh, Dar vienas dalykas, kuris man padarė didelį įspūdį, tai įvykusios diskusijos štai kokiu klausimu. Beveik visos valstybės narės be išimčių atkreipė visų dėmesį į kaštus tos politikos, kurią valstybės narės turi įgyvendinti, kad atremtų pabėgėlių krizę. Aš jas puikiai suprantu. Juos puikiai suprantu. Ir būtent dėl tos priežasties 15 spalio komisija, kuriai pirmininkauti turiu garbės, informavo valstybės narės, kad kai reikia įvertinti biudžeto išteklius, įvertinti, kiek biudžeto lėšų reikės įveikti pabėgėlių krizę, mes interpretuosime e, lankščiai stabilumo ir augimo paktą, e, to pakto taikymo taisyklės ir komisija, kaip jau sakiau, pasitelks lankstumą interpretuodama tas taisyklės. Esame susidūrė su e, išskirtinio masto problema. Ir sakau, tai apie tai kalbu visur, paktas yra paktas. Paktas į, pakeitė savo ankstesnę prasme. Visos mūsų pastangos e, Europos politinės bendrijos labui. Mes turime įvertinti, kiek kiekvienai šaliai tenka imtis pastangų, kiek jai tai kainuoja, kiek jai kainuoja tokia bendrai vykdoma politika skirta pabėgėliams. Taigi, taikysime paktą su komisijos padarytais pakeitimais tačiau jo taikymas vyks individualiu kiekvienos šalies pagrindu. Taip pat ir didžiųjų šalių atveju kurios nedaro pakankamai pastangų. Jei šalis deda išskirtinės pastangas, ji turi susilaukti atitinkamo e, interpretavimo šalis, kuri nededa papildomų pastangų, kuri ne, nesijima rimtai tos užduoties nesima tų papildomų kaštų įveikimo, ne, ne, negali tikėtis lankstesnio e, stabilumo ir augimo pakto taisyklių traktavimo. Tokio traktavimo gali susilaukti tik tos, kurios rimtai prisima joms tenkančią atsakomybę. Kolegos, reikia taip pat suvokti, kad ES biudžetas yra ribotas jo ištekliai yra riboti, lankstumo galimybės yra ribotos. Ir mes jau pasiekėme mm, maksimalų savo biudžetinių galimybių limitą. Komisija daro viską, kad biudžeto pajėgumai būtų panaudojami vienodai. Tačiau e, Europos biudžetui keliama per daug reikalavimų, kad jis išspręstų problemą, su kuria susidurėme. Todėl aš kviečiu valstybės narės, Europos parlamentą, taip pat Europos investicijų banką apmastyti e, galimus papildomo finansavimo kelius ir būdus, kurie mums padėtų įveikti šią krizę ir susidariusią išskirtinę situaciją. Ir šiuo klausimu dirbsime ateinančiomis savaitėmis. Sekmadienis, ponios ir ponai, buvo vienybės diena. Pirmą kartą ES ir Vakarų Balkanų šalių vadovai drauge sėdėjo prie vieno stalo ir kalbėjosi apie iškilusias problemas, apie reikalingus veiksmus, kad galėtume geriau valdyti situaciją. Tos priemonės lydės priemonės, kurias jau aptarėme Europos vadovų taryboje e, spalio 15-ąją. Tarybos pirmininkas Tuskas minėjo visus e, tą dieną priimtus sprendimus. spalio 15-ąją ir jau pratesant išsakytus komentarus, norėjau, akcentavau vieną tikslą valstybėms, e, e, primindamas joms pažadą duotą 23 rugsėjo vykusėme vadovo susitikime. Nepasiekta pakankamai pažangos, o kai kuriais atvejais e, jos labai stinga pažangos reikia ypač dviejose sritise. Visų pirma, turime paspartinti e, veiklos priemonių gyvendinimą, migrantų valdymo centrų steigimą ir e, migrantų perskirstimo, perkelimo pastangas. Ir taip pat reikia paramos iš biudžeto. Noriu aiškiai tai pasakyti parlamente ir sakiau tai Europos vadovų taryboje, kad valstybės turi padaryti daugiau, veikti sparčiau, kad ištesėtų pažadus duotus rugsėjo 23. Tai svarbiausia. Tai labai svarbu, jei norime, kad sprendimai dėl veiklos būtų įgyvendinti. E, tačiau valstybės man pasakė, kad jos laikysi savo pažadų ir kai kurios iš jų dar kartą patvirtino savo įsipareigojimus. Tačiau vis dėlto jos dirba, valstybės dirba per lietai, kai, kai jos turėtų bėgioti. Jos turėtų bėgioti, tačiau jos dabar juda per lietai. Rugsėjį valstybės pažadėjo skirti ekspertus ir sustiprinti mūsų agentūras. Ekspertų mums reikia. Dabar kad jie padėtų registruoti e, pabėgėlius, imti, imtų jų pirštų atspaudus ir padėtų migrantų valdymo centruose. Europos prieglopsčio paramos biuras EASO paprašė 374 ekspertų. Vakar 20 valstybių skyrė 140 ekspertų. Tačiau mums reikia dar 2200. Yra pažangos ir pasieniečių uh, E, darbo srityje. Frontexas prašė 300, 7, nu, daugiau nei 700 ekspertų ir sulaukė 200. Tačiau to, tai, to nepakanka, mums reikia daugiau. Dėl asmenų e, perkelimo. Reikalai juda, tačiau nepakankamai sparčiai valstybės privalo elgtis taip, kaip pažadėjos, paskirti nacionalinius kontaktų centrus, paskirti ryšių pareigūnus į Graikiją ir Italiją ir pranešti apie savo prieimimo gebėjimus. 25 valstybės narės iš 26 privalančių tai daryti dar nepaskyrė tokių kontaktų narių. Aštuoni, aštuonios paskyrė į Italiją ir tik tai e, trys į Graikiją devynios valstybės pranešė, kad jos netrūkus bus pasirengę perkelti 700 asmenų. Tačiau nepamirškime, kad mes e, pe, prieimėme sprendimą perkelti 160 tūkstančių asmenų, kuriems reikia tarptautinės e, apsaugos. Ir spraga tarp įsipareigojimų ir to, kas daroma. Ta spraga turi sumažėti, nes kitaip pra, prarasime bet kokį pasitikėjimą. Il y a E, Prieš tris savaitės nusprendėme e, ateičiai mūsų politikai skirti visas e, turimus išteklius bendrai biudžetą, kuris išnaudotas iki galo. Mes komisija, kuri disponuoja valstybių narių lėšomis skirs 10 milijardų eurų kovai su pabėgėlių krize 15-16 metais. Mes iš vietoj 4,2 milijardų skiriame 10 milijardų, kuriuos turime šiems priemonėms. Rugsėjo 23 dieną valstybės narės pažadėjo užkimšti tą spragą, tačiau mums dar trūksta 2,3 milijardų eurų, kuriuos e, valstybės narės e, yra pažadėjusios e, skirti. Taigi spraga didžiulė. Praktiškai ta pati spraga, kuri egzistavo anksčiau. Turime siekti geresnių rezultatų, nes rizikuojame nieko nepadaryti. Lapkričio mėnesį e, Donaldas Suskas paminėjo rengiamą e, susitikimą su Afrikos lyderiais, nes e, pabėgėlių krizė nėra vien tik tai Europos. Europa yra pasaulyje ir turime dirbti kartu su mūsų draugais Afrikoje. Tačiau aš nenorėčiau į valetą nuvykti su kažkokiais tušiais pažadais. Reikia rimto atsakingo dialogo su mūsų pusbroliais Afrikoje, nes mes vieni negalime įtikinamai įgyvendinti savo e, pažadų. Todėl e, valetoje mūsų kišenės neturi būti vien tik tai pripildytos pažadų. Kadangi nenoriu viršti savo e, kalbėjimo laiko, noriu dar žodį tarti apie Turkiją. Mes e, pasirengę sutarti dėl bendro veiksmų plano su Turkija, Europos e, vadovų taryba, pirmininkaujama Tusko, atidžiai išanalizavo komisijos pateiktą veiksmų planą ir ponas Timmermans, mano pavaduotojas, jau pradėjo dėrybą su Turkija. Noriu padėkoti jam už jo pastangas. Savo darbą jis dirba puikiai. Taip pat noriu padėkoti Dmitris Agaropolus, komisijos nariui atsakingui už pabėgėlių klausimus. Jis dirba ir su konkrečiomis valstybėmis narėmis, kenčiančiamis nuo pabėgėlių srautų. Aš tikrai daugiau nieko neveikiu, neveikčiau, jei visi kiti kolegos aktyviai dirbtų savo darbą, jei kasdien um, kiekvienas atliktų tai, ką reikia, tai komisija ir mes visi būtume pasistumėję daug toliau į priekį. Gerbiamas kolegos, kartu su Turkija turime siekti šio bendro veiksmų plano įgyvendinimo. Ponas Timmermans ir kiti komisijos nariai to siekia taip pat, tačiau mums būtina judėti į priekį. Aš daug skaitau ir žinau, kad esama abejonių, nuogastavimų dėl Turkijos. Tačiau turiu pasakyti štai ką. Turkija savo teritorijoje turi 2,5 milijonus pabėgėlių. Tai yra daugiau nei mes. Ir jau kurį laiką Taigi yra dvi galimybės. Arba mes pasakome Turkijai gerai, tarp ES ir jos valstybių narių, tarybos ir komisijos bei Turkijos yra neįspręstų klausimų dėl žmogaus teisų, dėl žiniasklaidos laisvės ir taip toliau. Tačiau šiuo metu tai nėra naudinga. Kalbantis su kolegomis iš Turkijos, tiek Timmermans, tiek aš matome, kad Turkijos e, vyriausybė tikisi bendrų žingsnių ir solidarumo, todėl kad Turkija yra pasirengusi daryti viską, kad pabėgėliai, kurie šiuo metu yra Turkijoje ir liktų Turkijoje. Jie pasirengia daryti viską, kad naujos, nauji pabėgėlių strautai iš Turkijos į ES neatsirastų. Turkija pasirengusi teikti socialinės paslaugas pabėgėliams, Turkija pasirengusi iš viso pasaulio plūstančius vaikus priimti Turkijos mokyklose. Tai kuria pridėtinę vertę, jei mes sugebama išlaikyti pabėgėlius jų um, stovyklose ir centruose ir sugebama teikti išsilavinimą pabėgėlių vaikams. Taigi, nepriklausomai nuo to, ar jums tai tinka ar netinka, patinka ar nepatinka, tačiau kartu su Turkija privalome dirbti iš vien. Turkija reikalingi 3 milijardai eurų norint stabilizuoti krizę. Europos biudžete 15, 16, 250 kartais milijonų eurų yra numatyta šiam tikslui, o visas kitas sumas um, tas papildomas, kurios yra didesnės nei 2,5 milijardo eurų. Taigi ta likusi sumos dalis turi būti surinkta iš valstybių narių. Turime toliau su Turkija kalbėti dėl vizų liberalizavimo sistemos. Stojimo darybos turi vykti toliau. Nepamirštant mūsų pagrindų susitarimo, aš kreipiuosi į šį Europos parlamentą. Noriu paprašyti, kad jūs padėtumėte komisijai greitai ir sklandžiai sutarti su Turkija dėl saistančių įsipareigojimų, nes priešingų atveju situacija bus prastesnė nei dabar. Dar noriu pridėti, kad norėčiau jog mes sutartume dėl Europos e, sienų ir pakrančių apsaugos sistemos. Tokia sistema yra reikalinga. Mums e, privalu geriau apsaugoti savo išorės sienas. Reikia e, sklandžiau perduoti informaciją pabėgėliams. Taip pat turime siūsti labai aiškę žinę pabėgėliams, ne tarptautinės apsaugos prašytams, tačiau pabėgėliams, kad jie grįžtų, kad jie savo svajones įgyvendintų ten, kur jie yra. Dėkoju už dėmesį, tikiuosi, kad atsakysiu į visus klausimus susijusius su Europos ekonomikos ir pinigų sąjungos dalykais, galbūt gilinsimės į kitus dalykus penkių pirmininkų pranešimas yra parengtas. Noriu padėkoti Jums, e, paprašyti nepamiršti savo Europos parlamento vaidmens, kuris yra be galo svarbus Europos komisijai, todėl kad e, yra numatyta bendro sprendimo procedūra. Komisija ir parlamentas priima teisėkuros pasiūlymus, todėl mes turime taip pat kalbėti tuo tonu, kuris yra tinkamas šioms puikioms institucijoms. Labai ačiū, ponia komisijos pirmininkė, APP frakcijos vardu, frakcijos pirmininkas, ponas Weberis. E, pane parlamento pirmininkė, pane komisijos pirmininkė, pane tarybos pirmininkė, e, vakar rengdamasi šiandienos pasisakymui. Aš iš pradžių pasirašiau taip, mes e, pasisakome už daugiau migrantų antplūdžio valdymo centrų, vystamąją pagalbą, už saugų migrantų valdymą ir taip toliau. Tačiau man dabar susidaro toks įspūdis, kad aš jau nekartą sakiau tą kalbą, kurią rengiausi, todėl šiandien uh, Noriu pabrėžti, kad Europos komisija ir mes e, sekmadienio vakarą pademonstravome, kad norime imtis iniciatyvos, mes norime vadovauti situacijai, norime to, ko visada norėjome. Žanas Klaudas Jun e, Junkeris labai aiškiai pabrėžė, kad jau parengti konkretus pasiūlymai. Noriu padėkoti atsakingiams komisijos nariams. Mano e, frakcija pasisako už nuolatines kvotas, už pagreitintą procedūrą. Mes norime, kad Europa būtų veiksni. Ir vėlgi krypsta žvilgsnis į valstybės nares. E, prisimtų įsipareigojimų nesilaikoma. Aš būčiau norėjęs, kad e, kai Europos vadovų taryboje kalbama apie ateitį, nebūtų tik filosofuojama, tačiau būtų konkrečiai klausima, kokie įsipareigojimai buvo įgyvendinti. Pone Tuskai, Aš manau, kad jūs kaip Europos vadovų tarybos pirmininkas e, esate labai svarbus, jums tenka labai ypatingas vaidmuo ir galėtumėte paklausti valstybių narių, kokių įsipareigojimų jos laikosi, ką jos jau atliko. Tas aiškumas būtinas žengiant į priekį ir ypač atsižvelgiant į sparčiai artėjančią žiemą. Kolegas ir kolegos, nacionalinis egoizmas čia žlunga. E, Faridžio ir Lepen požiūrių Europa susitinka. Tokioje Europoje negalime priimti sprendimų. Deja, manau, kad toks požiūris nepadeda judėti pirmin, todėl Europos liaudės frakcija labai griežtai atsiriboja nuo panašių um, požiūriu. Jei Jordanija ir Libanas padeda, tai, tai tos skurdžios šalys padeda, tai Europa taip pat turi padėti. Mes turime uh, kalbėti ne tik apie, krikšči, ne tik apie žmogaus teisės, tačiau ir apie krikščionių teisės. Kaip ir Donaldas Tuskas, taip ir mes manome, jog privalu užtikrinti griežtą Europos sie, išorės sienų apsaugos tarnybą. Negali būti, tai, e, apsaugo tai yra, negali būti taip, kad kas pasibeldžia į mūsų duris, tą ir priimame. Turime numatyti atitinkamas procedūras. Manau, kad reikalingas politinis vertinimas. E, kolegės ir kolegos, dažnai debatuose yra taip, kad EPP E, turi stebėti, kaip e, mm, elgėsi Viktoras Orbanas. Manau, kad mano frakcija betai taip pat pabrėžia, kad reikia nuolat Viktorui Orbanui priminti, um, kokios yra žmogaus teisės. Tačiau aš noriu priminti, kad kai apie 160 tūkstančių pabėgėlių kvotą buvo kalbama um, vadovų taryboje, tai tik Orbanas ir trys socialdemokratai iš Rumunijos, Slovakijos ir Čekijos Respublikos buvo prieš tą kvotą. Taigi trys socialdemokratai buvo prieš ir vienas e, krikščionis demokratas. Taigi turėkite tai omenyje, liberalūs valstybių vadovai nepasisakė taip, kaip pasisakė Angela Merkel, pabrėžusi, kad prieglopščio prašyto ir pabėgėlių klausimuose turime elgtis taip, kaip liepia mums vertė valstybės. Todėl neturime mėtytis tuščiais kaltinimais ir ieškoti atpirkimo ožio. Turime siekti, kad visų įsipareigojimų būtų laikomasi. Kolegos ir kolegės, kylant populizmui ir ekstremizmui, e, žmonės baiminasi vis labiau. Europos parlamente, kai yra priimamas pagrindų sprendimas, tai proeuropiečiai ir demokratai dirba iš vien. Turime stengtis, kad kraštutiniųjų pažiūrų politikai neimtų viršaus. Noriu sureaguoti, atsakydamas kai kuriems kolegoms. Mane tikrai neramina tendencijos Portugalijoje. Turiu aiškiai pasakyti, kad labai gerbiu valstybės prezidento e, sprendimus, tačiau E, manau, kad tas susitarimas, tas konsensusas turėtų išlikti. Mum, mes turėtume siekti proeuropinių diskusijų. Tik taip bendromis jėgomis įveiksime naujus iššūkius. Ačiū uždėmesi. Labai ačiū. Kolega Uzeli, norėjote pateikti klausimą kolegai Weberiui. Elképesztőnek tartom ezt a kettős beszédet. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad e, šios dviveidiškos kalbos yra neįtikėtinos. Per PP kongresą praėjusią savaitę jūs pritarėte populistiniam požiūriui, kurį atstovauja ponas Orbanas, vienas iš jo partijos narių, buvo išrinktas jūsų partijos vicepirmininku. Taigi nekaltinkite socialistų, neverskite mums visos atsakomybės, nes viskas, ką jūs kalbėjote, tai pirmiausia, nacionalinio egoizmo reikia ieškoti jūsų partijoje. Sustabdykite pono Orbano ir tada aš jumis patikėsiu. Ja, die... Labai ačiū už jūsų požiūrį. Gal vertimas į vengrų kalbą neveikia, tačiau aš galiu pakartoti. E, kai buvo priimamas sprendimas dėl 160 tūkstančių pabėgėlių sąžiningo padalyjimo, tai Orbanas ir trys socialdemokratinių vyriausybių atstovai buvo prieš tą sprendimą. Aš sutinku, kad daug kas gali nepatikti e, Orbane, tačiau jis pasirengęs prisimti įsipareigojimus ir juos įgyvendinti. Kolegos, aš noriu paprašyti baigti ieškoti kaltųjų turime ieškoti naujų diskusijų, turime Portugalijos sugebėti pažaboti ekstremistus. Tai turėtų būti mūsų užduotis. So, Dabar socialdemokratų frakcijos vardu ponas Pitela. Prezidentė Šulc. Pirmininkė Šulcai komisijos pirmininkė, pirmininkė Tuskai, negaliu slėpti savo susirūpinimo dėl didėjančių nesutarimų Europos Sąjungoje. Dar per anksti skelbti Europos Sąjungos mirtį, tačiau nerima man kelia visi antieuropietiški, antiglobalistiniai, antipalestinietiški, antiizraelietiški, antirusiški, antiimigrantiški, antieuropietiški pasisakymai. Visi jie man kelia didžiulį nerimą. Tokie visi judėjimai gali tiesiog vadovautis šūkiu aš prieš viską. Tačiau manau, kad geriausia, e, bandant sustabdyti tokius e, judėjimus, e, kažką daryti. Europa pasieks sėkmės, kai ji ims elgtis, kaip kalbėjo pirmininkas Junkeris sekmadienį, kai ji teiks realius pasiūlymus. L'Europa l'avrà vinta. Ir bus realūs Balkanų problemų sprendimai. Europa laimės, kai sugebės parodyti, kad ji yra pasirengusi veikti. Europos parlamentas per pirmininką Šulcą parodė, kad galima gyveninti sprendimus, kurie priimti ir įgyventi juos sparčiai. Tačiau Europai Europa turi parodyti, kad ji gali veikti nacionalizmo ir baimės virusus. Ir ji tai padarys, kai sugebės pateikti tokius atsakymus, kurie bus drąsus ir įtikinantis. Aš kreipiuosi visas proeuropietiškas jėgas šiame parlamente. Ir raginu visus veikti iš vien. Turime parodyti savo proeuropietiškumą Nes iššūkis dabar yra tas, kad yra tų, kurie nori mm, kažką griauti, Bet yra ir tų, kurie nori kažką statyti, statyti pasirimant Europos idealais. Tad turime pradėti įgyveninti visą sąrašą punktų, kuriuos pristatė pirmininkas Junkeris šį rytą mums. Tai yra sistema priimti pabėgėlius, surasti jiems būstą, pradedant nuo karštųjų taškų, kad Europa taptų stipresnė, kad Šengenas taptų stipresnis, kad geriau apgintumėm Europos piliečius, bet ne per nacionalistiškus požiūrius, ne per grįžimą prie nacionalinių sienų. Tai nėra tinkamas kelias. Mes turime spręsti problemas Turime užtikrinti didesnį bendarbiavimo, koordinavimo lygį tarp valstybių narių ir to mums reikia, to mums reikia ir sekmadienį, mums reikia to, reikia visuomet gerbti pabėgėlių teises, kaip pirmininkas Junkeris pasakė, tą turime užtikrinti visuomet. Dabar jų srautai keliauja nuo vienos sienos prie kitos, mūsų valstybės išleidžia miržniškus pinigus tiems tikslams ir kaip pirmininkas Junkeris pasakė, mes turime ir stabilumo paktą panaudoti ir padėti toms valstybėms narėms. Ir aš raginu pirmininką Junkerį panalizuoti šias galimybės, kad kad e, iš tikrųjų valstybės, kurios labiausiai susiduria su šiais klausimais, neturėtų nešti tos naštos vienos. Mes negalime palikti rankaros vienos, kad jis Sirijos krizę spręstų viena. Mes turime dirbti, mes turime veikti sparčiai, turime parengti veiksmų planą Turkijai ir turime aiškiai pasakyti, kad m, tikrai Erdogano vyriausybei nesiūsime. A, a, neapibriešto čekio be jokių e, reikalavimų. Mes turime reikalauti žmogaus teisų gyvenimo, e, lais, informacijos laisvės, e, mažumų teisų gyvenimo toje valstybėje. Ir kaip, galiausiai kaip pirmininkas Tuskas pasakė, laukia Valetos vadovų susitikimas ir kaip paprastai, yra įvairūs formalumai dėl Europos ir Afrikos santykių, mes teikiame finansavimą Afrikos valstybėmis, stengiamės suvaldyti migracijos rautus, tačiau mums reikia tikros partnerystės, mums reikia ne vien tik tai tokio vienpusiško pinigų davimo, mums reikia išmintingai investuoti į Afrikos demokratijos stiprinimą, Afrikos institucijų stiprinimą, kovą su korupcija, mes turime investuoti į švietimą, mes turime pasirūpinti, kad augimo um, vaisiai būtų nuskinti ir sąžiningai padalyti. Mes, proeuropiečiai, turime stengtis padaryti kaip galima daugiau. Mes turime pasiryšti tai padaryti, mes turime siekti išspręsti tą krizę, kol dar ne per vėlų. Ir Ir kaip girdėjome, tai ir parodys mūsų sugebėjimus, ar mes galėsime išspręsti tą krizę. Kristofą norėtų pateikti Jums klausimą. Ar atsakytumėte į jį? Prašau. Ačiū, pirmininkė. Mes taip pat manome, kad 2,5 milijono pabėgėlių turėtų likti Turkijoje. Tačiau Pitela, ar jūs sutiksite su tuo, kad pabėgėlių klausimas yra toks, kuris paliečia visas valstybės, be kita ko ir Turkiją? Tačiau vis dėlto atrodo, kad Turkija bando spausti ES siekdama kitokių tikslų pavyzdžiui, integracijos tikslų, tačiau reikėtų laikytis mūsų vertybių, taip pat mes turėtume siekti, kad Turkija įgyvendintų e, Ankaros protokolą. Taigi, kalbant apie pabėgėlių klausimą, reikėtų pasakyti, kad jis yra iš tikrųjų labai jautrus, tačiau kita vertus tai yra humanitarnė krizė ir nereikėtų būti leisis spaudžiamiems. Ačiū, kolega. Aš norėčiau pasakyti, kad buvo aiškiai pasakyta, jog mes nesutinkame su tuo, kad Turkijos vyriausybei būtų duodami pažadai be jokių įsipareigojimų. Labai svarbu laikytis atitinkamo plano, taip pat užtikrinti Turkijoje demokratijos principus ir uh, E, nepažeisti mažmų teisių. Mes neatsisakome savo vertybių, siekiame, kad būtų įgyvenintas Ankaros protokolas ir kita vertus neturime palikti Turkijos vienos. Kamal, atsirvardu. Thank you very much. Migration... Ačiū pirmininkė, migracijos krizė galbūt jau nėra aktualiausia tema mūsų laikrašiuose, bet iš šių diskusijų akivaizdu, kad ji nepasitraukia ir tikrai greitai neišnyksta. Bet aiškiai pasakykime, turime atsisakyti tų įprastinių argumentų, esi ar er proeuropietis, antieuropietis. Dabar galim galvokime apie tos argumentus, kurie nenori nieko turėti bendro su tuo, ar kurie nori viską padaryti. Tai aiškiai pasakykime visų pirma, ką turime nustoti daryti ir tada pradėsime galvoti, ką turime pradėti daryti padaryti. Visų pirma, nustokime siūsti signalą, kad visus priimsime pradė, nus, ir tikrai pradėkime pateikti tiem, kuriam reikia prieglopščio. Sustabdykime priekeivių žmonėmis, padėkime realiai žmonėms, sustatykime atskiras valstybės, kurios uždaro savo žienas ir priverčia kitas valstybės atverti savo žienas. Ir aiškiai pasakykime, ką kiekviena valstybė gali padaryti ir turi padaryti. Mes turime dabar pažvelgti realybėje akis. Tai yra ne vien tik tai migracijos krizė, tai nėra vien tik tai pabėgėlių krizė. Tai iš tikrųjų geopolitinė krizė Sirijoje yra konfliktas vykdomas per tarpininkus. Rusija daro ką tik tai gali, kad destabilizuotų sienas, kad mūsų dėmesys būtų nukreiptas kitur nuo Ukrainos. Balkanai kelia pavojų, galvojant apie tą destabilizavimą. Taigi, jeigu žiūrime į komisijos tą punktų planą, kelio gairių planą, dabar mes turime 17 punktų planą iš sekmadienio. Tačiau visi tie planai negali pakeisti veiksmų, reikia veiksmų, kad išspręstumėm krizę, visų pirma turime stabilizuoti situaciją, priimti tik tai tuos, kurie labiausiai pažeidžiami sugražinami, kurie iš tikrųjų yra pabėgėliai iš stovyklų, kurios pripažino Junktinių tautų pabėgėlių komisaro biuras. Turime realią sistemą įvesti ir tik su tokia sistema dar vis, vis tiek mes turėsime priimti kažkiek pabėgėlių į savo valstybės, nes tai yra mūsų moralinė pareiga. Kai kurios valstybės daro tikrai daug daugiau nei kitos, kai kurios valstybės sunkiai su to susidoroja, kai kurios valstybės skiria milžiniškas nuos, kai kurias valstybės moka didžiulius pinigus, o kitos nusisuka. Taigi visos valstybės turi suvokti, kokio maso yra ši situacija ir padėti koordinuoti veiksmus. Kai aš sakau visos valstybės, aš turiu omenyje ne vien tik tai ES valstybės narės, aš turiu omenyje visas valstybės. Taigi turime pripažinti Turkijos indėlį, Jordanijos indėlį, Libano indėlį, bet lygiai taip pat turime kelti klausimą, o kada turtingosios arabų valstybės prisidės? Arčiau prie namų. Toliau prie ES valstybių sienų. Taip, Balkanam reikia padėti, reikia stiprinti sienas, reikia skirti pinigus į gražinimo procesus, bet turime būti ir sąžininkai, ir griežti. E, tikri pabėgėliai yra sveikintini mūsų namuose, mes juos priimsime, tačiau reikia teisėtų migracijos kanalų, nereikia, uh, perkrauti, nereikia uh, kažkaip tai neteisingai elgtis su tais, kurie teisėtai uh, kreipiasi į mus. Nereikia kelti rizikos, prisiminkime savo senelių kartų jų problemas, su kuo jie susidūrė ir kaip po to jų darbas leido mūsų kartoms gyventi taikoje ir klėstėjime. Tikrai nenu, nenubraukime viso to, tai nėra savame suprantamas dalykas. Taip, aišku, dabar jėgos juda į rytus, e, mes gyvename ilgiau, tačiau turime mažiau vaikų. Tai yra didžiuliai iššūkiai, jiems reikės sprendimų. Istorija mus pamokė, kad kai matome didžiulius iššūkius, mes turime dirbti kartu kaip sąjungininkai, bet pasipriešinti tiem, kas kas nori mums diktuoti. Mūsų senelių, o, iš, mūsų senelių vizija atitiko jų laikus, mūsų vaikų, dabar atėjo mūsų Uh, laikas. Pažiūrėkime į tos iššūkius ir stenkime juos įveikti arba apsisukime ir grįžkime į praeitį. Taigi pažiūrėkime į tos milijonus, reikia, kad jie sugrįžtų namo, kad jie turėtų vilti ten. Galvokime apie tai, kurkime tokius planus ir padėkime realiai tiem, kuriem reikia tos pagalbos. Nustokime bar, durinėti pirštais vieni kitus. Galvokime apie pabėgėlius, galvokime apie mūsų piliečių ateitį, galvokime apie šio žemynų uh, ateitį ir stabilumą liebe Kolleginnen. Gerbimi kolegos, labai vėluojame, todėl norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad dabar liko, kaip vėluojame jau 30 minučių. Pasisakius kolegai, gaunu prašymų pateikti klausimą pagal mėlynąją kortelę. Norėčiau pasiteirauti būtent tų kolegų, kurie nori klausti. Ar jie nori patikslinti, pateikti patikslinamai klausimą kolegai. Tačiau vis dėlto konstatuoju, kad kortelė pakeliama dar praš, prieš pradedant kalbėti kitam kolegai. Tai faktiškai nėra šitos procedūros pati tikriausia paskirtis. Koban. Jūs norėjote paklausti kolegos. Paklausiu kolegos Imal. Tai nieko nuostabau, nuostabaus, nieko keisto. Norėčiau paklausti Kamal, ar jisai sutiktų atsakyti jūsų klausimą. Ačiū pirmininkė, ponia Kamal. Vienintelis būdas kontroliuoti Junktinės karalystės sienas, kada jūs ir uh, Mes kamerą suvoksite, kad vienintelis būdas kontroliuoti sienas yra išstoti iš Europos Sąjungos. Kai, koks yra kitas metodas tai pasiekti? Ačiū. Well, Mr. Coburn, it's, it's... Kągi, puiku, kad jūs atkreipėte į tai, ką ponas Šulcas pasakė dėl šių klausimų tikslo. Aišku, jūs turite galimybę pasakyti, ką jūs galvojate, kai bus referendumas, bet reikia pasakyti, kad conservatorių uh, vyriausybė nusprendė dėl to referendumo, o ne jūs. Ačiū. Liberalų frakcijos vartų Fehopštat. Fehopštat. Ačiū pirmininkė. Manau, kad vis dažniau girdėsime tų Britų įsišokimų dėl būsimo referendumo. Kolegos, Pirmiausia, norėčiau pasakyti Manfredui Weberiui, kad čia nėra jokia konkurencija tarp liberalų, socialistų ir krikščionių demokratų, kad tai nėra joksai konkursas, kas geriau pasisakys. Jeigu jūsų pusėje Orbanas, kitų pusėje Merkel, tai vis tiek jūs tada laimėsite savo stovykloje. Tačiau čia nėra jokių rungtynių tarp nacionalistų ir populistų. Tiesiog jie, kurie nori suardyti ES, tai yra svarbiausias jų tikslas. Taigi baigime kaltinti vienus, vieni kitus, vienas ar kitas vyriausybės, kadangi vyriausybės apskritai Europoje yra atsakingos. Tai parodė Junkeris, kalbėdamas 25 minutės. Aš dėkuoju jam, kad jis labai išsamei papasakojo, nurodė ilgą ES sprendimų sąrašą ir pasakė, kad valstybės nepakankamai padarė prisimdamos paskirsimo naštą, finansuodamos e, viešosios teisės struktūras ir taip toliau. Valstybės narės iki šiol dar nesupranta, kad ES lygių mes šios problemos neišspręsime. Tai yra svarbiausias dalykas. Nėra jokių priežasčių kovoti vieniems prieš kitus. Ta kova naudinga tiems, kurie kelia mėlynasias korteles ir atakuoja ES. Mes susidūrėme su ES egzistencinė krize ir mes galime ją įveikti, kad tik tai vėl užtikrindami mūsų sienų kontrolę. O tai reiškia, kad mes turime veikti kartu Graikijoje, Bulgarijoje, Turime kartu kontroliuoti sienas, taip pat registruoti pabėgėlius, kurie atvyksta prie mūsų sienų, taip pat sudaryti sąlygas pabėgėliams tiesiog gyventi palankiomis sąlygomis. Būtent čia, šioje srityje mes galime daug ką nuveikti, siekiant atskirti tikruosius pabėgėlius nuo ekonominių migrantų. Norėčiau paprašyti pono Tusko bendradarbiauti. Žinoma, ne jūsų kaltė, bet gruodžio mėnesio taryboje turėtų būti priimtas sprendimas dėl Europos sienų apsaugos ir ne Graikijos, ne Bulgarijos sienų apsaugos tarnaut pareigūnai užtikrins mūsų bendrų sienų apsaugą, kadangi tai yra mūsų bendra siena, todėl mes turime imtis bendros atsakomybės. Reikia sustabdyti migrantų srautą per Balkanus. O dabar Bulgarijoje, Graikijoje mes turime sukurti Europos sienų apsaugą ir taip pat užtikrinti galimybę registruoti pabėgėlius ir po to juos paskirstyti po ES valstybės. Kitas dalykas. Galbūt tarybai reikėtų pasiūlyti, kad nebūtų dalinamos kalėdinės dovanėlėms valstybėms narėms. Mums reikalinga prieglopščio sistema, ekonominio nes migracijos pažabojimo sistema, kadangi prieglopščio sistema yra piknaudžiaujama ir siekiama patekti į Europą. Taigi po kelių savaičių, gruodžio mėnesį, nedalinkime niekam dovin, dovanėlių. Ir rytų. Ir priimkite tris svarbiausius sprendimus. Ir kolega Tusk, aš norėčiau paprašyti jūsų priimti sprendimus dabar ir visiems laikams. Suteikti įgaliojimus Mogherini, kad ji galėtų imtis iniciatyvos savo lygmenių, Europos lygmenių, kadangi šitos krizės priežastys yra pačioje Sirijoje. Vadovų taryba turėtų suteikti įgaliojimus Mogerini, kad ji galėtų pradėti veikti ES vardu. Gėda ir nemalonu girdėti. Pavyzdžiui, Vienoje Mogherini, jūs buvote vienoje Europos centre vyko susitikimas, kuriame nedalyvavo ne vienas ES oficialus atstovas. Tai negali būti 21 amžiuje. To negali atsitikti Europoje ir negali būti, kad tokio pobūdžio susitikimuose nebūtų atstovaujama ES. Azūrose taip pat nebuvo ne vieno ES atstovos, o vienoje iš viso nebuvo nieko. Taigi šį kartą raginu jūs suteikti įgaliojimus poniai Mogherini ir prašau jūsų Mogherini, kad jūs juos išnaudotumėte kuo plačiau ir kad jūs galėtumėt atstovauti ES požiūriui. Ačiū, ponai Ferovštatai. Ponas Etrič e, netikėtai norėtų Jums užduoti klausimą, man atrodo, Jums. Ar atsakysite į pat? Prašau, ponė Etrič. Aš noriu e, pasitikslinti pono Ferovštato poziciją. Jūs teigiate, kad mes pasinaudojame savo naudai mėlynosios kortelės sistema, jūs to tarpu pasisakote už daugiau emigracijos, daugiau Europos ir iš tiesų mes pasisakome prieš e, tokius pasiūlymus, o kartu pasisakome už diskusijas, už demokratiją, už laisvę, nes e, Visi jūsų ir jūsų draugų pasiūlymai tik tai dar kartą parodo, kad e, mūsų pozicija yra teisinga ir būtent dėl to e, mėlynosios kortelės procedūra parlamento diskusijose yra tokia svarbi. E, atsakymas, aš neturiu nieko prieš mėlynų kortelį procedūrą, vien dėl jūs spalvos, kurie atitinka mano frakcijos spalvą, tačiau manau, kad kiekvieną kartą Kai jūs pakvietėte mėlyną kortelę, aš galiu sušaukti, kad taip mes atvertėme dar vieną euroskeptiką į teisingą tikėjimą, nes jis naudojasi mūsų mėlynoje kortelė, mūsų mėlynosios kortelės sistema, ponas Iglesijas dabar. Kalbėsiu jungtinių karių frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmą kartą, kai kalbėjau Europos parlamente prieš 15 mėnesių, jaučiausi pakankamai pagerbtas, kadangi buvo šelta mano kandidatūra į Europos parlamento pirmininkus ir mes tuo metu siekėme sukurti kitokią Europą, kuri daugiau dėmesio skirtų silpnesniems ir mažiau stipresniems dėja tikrovė ir po 15 mėnesių liko nepakitusi tuo metu. Mes Diskutavome prieš 15 mėnesių apie tai, kaip e, Ispanijoje po kovojimo prieš e, fašizmą mano šalis bandė sustiprinti Europos demokratiją, apginti žmogaus teisės, sukurti tokią Europą, tačiau mus buvo bandoma įbauginti Tuo metu ir dabar bandoma šioje salėje lieti krokodilo ašaras, bandant apsimesti, kad kovojate už žmogaus teisės. Pone Weberi, jūs kalbėjote apie padėtį Portugalijoje, jūs turėtumėte pasimokti demokratijos ir suvokti, kad kartai žmonės laikosi nuomonės, kuris skiriasi nuo jūsų. Liberalų frakcijos atstovams noriu taip pat pasakyti, kad tikiuosi jog atleisti man už tai, kad ir po 15 mėnesių vis dar nesugebu ištarti tinkamai jūsų pavardžių, nors nuolat e, treniruojasi priešais veidrodį stovėdamas. Jūs e, kartu su kitomis didžiosiomis frakcijomis sutarėte dėl svarbiausių Europos užsienio politikos aspektų ir būtent dėl šios politikos Prie Europos sienų stovi daug šeimų, kurios yra žeminamos. Mes vėl kalbame apie karo grėsmę ir mes turime nepamiršti, kad yra žmonės, iš kurių atimama daug dalykų. Mes, europiečiai, neturėtume pamiršti, ką reiškia karas, baimė ir skurdas. Ir, ir, e, tikrai negalima žeminti žmonių, kurie bėga nuo karo, bado ir skurdo. Pone Weber, jeigu mes norime išlaikyti e, e, socialinės teisės, apsaugoti Europos žmonės, aš e, laikau žeminančių dalykų dabartinių ES valstybių narių vyriausybių elgesį ir nalaidžiavimą stambiesiems pasaulio koncernams. Jūs taip pat, ponė Junkeri, savo laiku taip elgėtis, kai buvote savo šalies premjeras, kuomet leidote didžiosiams įmonėms mokėti tik vieną procentą pelno mokesčio, likusią mokesčių dalį turės sumokėti paprasti žmonės, ponė Junkeri ir jūs, ponė Pitela ir e, kiti būtent jūs, socialistai, sudarėte didžiąją koaliciją su Europos parlamento liaudės partijos frakcija ir leidote, kad šie e, įvykiai galėtų įvykti. Jūs neturėtumėte dabar cituoti Dantis, jūs turėtumėte atsistoti ir ginti savo piliečių interesus. Aš grįšiu į savo šalį tam, kad Ispanijoje po naujų rinkimų tokie žmonės kaip jūs neteitų vėl į valdžią. Tačiau noriu pasakyti prieš išeidamas, kad e, jūs turite pakeisti savo politiką kriziai, galo nepadarysite tokiais žodžiais, e, kokius dabar čia tarėte ir panaudodami policiją. Jūs neturėtumėte žaisti e, šachmatų žaidimo su viduržėme jūros ar regiono žmonių likimais. Pone Junker, jūs neturėtumėte žeminti Europos orumo, taip kaip dabar to darote. Žaliųjų frakcijos vardu, ponė Hams dabar kalbės. Gerbimi pons ir ponai, kolega Weberi, jeigu iš tiesų norite nešti savo indėlį konstruktyviai sprendžiant dabartinę problemą, tai paskambinkite ponui Zėjhoferiui ir pasakykite jam, kad užuot nuolat garsiai ir viešai kalbėdamas turėtų paskambinti ponui Freimanui ir poniai Merkel, jis gali tą padaryti užimdamas dabartinės pareigas ir sustarti su jais ir tai būtų mums visiems daug naudingiau. Pirmiausiai šioje diskusijoje aš norėčiau sudėlioti pasistengti sudėlioti viską į savo vietas. Aš nemanau, kad pirmiausiai turėtume kalbėti apie kažkokią tai Europos Sąjungos gilę krizę. Krizė ir karas šiuo metu yra apėmęs e, ne Europą, o kitas šalis ir kitas tautas, kurios patiria daug daugiau problemų nei iki šiol patyrė Europos Sąjunga. Ir jeigu mes pirmiausiai nustotume galvoti nuolat tik apie save ir savo problemas, tai galėtume prisiminti e, ir pagalvoti apie tai, kas vyksta Sirijoje, aplinkinėse regionuose arba regioniai pietus nuo Saharos. Man tiesiog kelia baime, kaip ši mūsų diskusija yra orientuota į mūsų pačių interesus. Ir e, tas e, spaudimas, kurį mes šiuo metu e, patiriame, yra palygintina su tam tikrų problemų įsikalbėjimu patiems e, savo, nes ir pabėgėlių krizę ilgą laiką mes sprendėme taip, kaip mums yra patogiau. Pavyzdžiui, Dublino reglamentą patvirtindami ir patvirtiname tinkamas jau nuostatas, pagal kurias pabėgėliai turi būti registruojami tose šalise, į kurias pirmiausiai atvyksta. Jeigu mūsų nebūtų sukrėtusios tragedijos viduržėme jūroje, skestant pabėgėlių laivams, tai mes ir toliau būtume nieko nedarę, kad uh, pakeistume tą dabartinę padėtį, kad išeitume iš tos saviizolacijos. izolacijos Tačiau aš manau, kad ES yra pakankamai stipri ir sugebės pasiekti, kad e, tas iššūkis būtų atremtas ir kad mes nepakenktume pačiai Europos Sąjungai šioje diskusijoje, ponė Junkerį. Aš pritariu jūsų pasiūlymui e, dėl būtinybės pagerinti pabėgėlių padėtį Turkijoje ir kitose Sirijos kaiminėse šalyse, tačiau Manau, kad mes nuolat kartojame tą pačią klaidą. Siekdami gerų tikslų mes sudarome sąjungą su žmogumi, kuris netinkamai elgėsi savo paties šalyje. Aš turiu minėję prezidentą Erdoganą, kai mes dabar diskutuojame, tai policijos paėgos Turkijoje uh, užima vienos iš didžiausių žiniasklaidos e, grupės būstinę ir perdoda ją į AKP partijos rankas. Aš e, manau, kad teisinga buvo praėjusios savaitgalį sušaukti S viršūnių sustikimą dėl padėties Balkanuose ir gerai, kad pagaliau mes pripažįstame, kad taip kaip anksčiau Vengrija, taip ir dabar visose Balkanuose prasideda praktiškai humanitarinė katastrofa ir todėl visa ES privalo prisimti atsakomybę ir geriau pasirūpinti pas mus atvykstančiais pabėgėliais, kurie bėga pas mus dėl to, kad jų šalis žlunga, o ES yra tas regionas, ta vieta ir erdvė, kurioje jie gali tikėtis tam tikro prieglopščio ir apsaugos. Spręsdami šią sudėtingą padėtį mes turime galvoti apie ilgalaikius pokyčius, galvoti apie tai, kuo pakeisti Dublino reglamentą, kaip nustatyti naują prieglopščio suteikimo ir e, pabėgėlių politiką, migracijos politiką Europoje, kaip mes sugebėsime atverti savo sienas e, taip, kad prie jų taip pat būtų laikomasi tarptautinės teisės normų ir nebūtų pasienio apsauga militarizuojama, kaip dabar bando elgtis Frontex agentūros atstovai. Taigi mums visose šitose srityse reikia naujos europinės politikos. Ačiū uždėmesį. Ačiū ponia Harms, FDD frakcijos vardu, Varpons Farač kalbės. Pirmininkė migrantų krizė jau apglėpia visą Europą, tai egzistencinė krizė ir turime paklausti savęs iš esmės, kas tai yra, kai eina kalba apie teises, ko, kaip su demokratinėmis teisėmis, nes ką mes matome, tai yra vis labiau autoritarinė Europos Sąjunga, kuri žlugdo demokratinės teises ir džiaugiasi tuo. Vieną kartą, kai yra krizė, tai yra nacionalinė demokratija, kuri kažką pralaimi. 2011 mm, metais matėme Berlusconį, Italijos ministras pirmininkas, sakė euroskeptiškai ir jį pakeitė mm, marionetė ministras pirmininkas. Paskui uh, ponas Papandrėjo pagrasino referendumu dėl narystės ES, buvo perversmas prieš jį ir vėl marionetė jį pakeitė. Čia migrantų krizėje mes matome keturias valstybės, man atrodo, stipriausiai iš jų Vengrija, aiškiai sako, kad jos nenori visiškai um, dalyvauti ES migraciniuose procesuose ir per um, Europos visas uh, gudrybės jos yra žlugdomas, užspaudžiamas Ir Graikijos ministras pirmininkas Sipras sėdi štai ten, tik laimėjo e, parlamento rinkimus, atvyksta čia ir jam yra pasakoma, kad jų programa yra netinkama, jos reikia atsisakyti. Man atrodo, kad visa tai pasiekė jau žemiausią lygį šią savaitę su Portugalija. E, iš tikrųjų, žiniaslaidoje apie tai lik ir nebuvo kalbama, tačiau tie, kas žinote, sekate rinkimus ir kairiųjų mažum, e, dauguma yra, turi savo planą. Portugalijos ministras ministras pirmininkas Silva atsisako juos priimti, jiems suteikti biurą ir um, sako, kad uh, jie atstovauja antieuropietiškoms jėgoms, nors iš tikrųjų uh, norima realiai, kad proeuropietiškas ministras pirmininkas iš mažumos liktų valdžioje. Tai štai yra, kokia yra situacija. Valstybės <laughs> tarsi TSRS laikais gyvena ir Portugalija. Tai ar ta valstybė turi kokias demokratinės teises? Jie turi teises tik tai, jeigu pasisako už ES projektą, jeigu ne, visos teisės iš jos atimamos. Ar tai turėtų mus stebinti? pažeminti. Ponas Junkeris mums jau sakė, kad negali būti jokių demokratinių pasirinkimų, kurie prieštarautų ES sutartims. Ir toliau ponas Šoiblė, Vokietijos finansų ministras, pasakė, kad rinkimai nieko nekeičia. Juk yra taisyklės. Ar tikrai kas nors dar tiki demokratiją? Portugalija, tai jau paskutinis šiaudas, tai yra paskutinis perspėjimas, kad tas projektas yra bando apsiginti nuo visko ir atimti e, žmonių teises ir mūsų kantrybę. Mano valstybė visuomet tikėjo parlamentinė demokratija taip tvirtai, kad du kartus per praeitą šimtmetį rizikavo viskuo, kad iškovotų už parlamentinę demokratiją ne vien tik Britanijai, bet visai Europai. Ir Aš tikrai galvoju, kad visi, kas mes tikime demokratiją, mes norime, kad Britų referendumas e, įvyktų ir tas referendumas mums suteikia auksinę progą. Lauristin, bitteschön. Lauristin. Mr. Farage, Uh, compared... Faradžai, jūs palyginote. Pone Feradžiai, jūs palikino situaciją es valstybėje Portugalija su ankstesnė situacija TSRS. Aš žinau, kad jūs neturite tokios patirties, jūs negyvenote TSRS, mes gyvenome. Ar jūs galite pateikti pavyzdį, kur Brežnevas ar kažkas kitas, kuris vadovavo Tarybų sąjungai, būtų susidūrę su demokratinių rinkimų rezultatais vienoje iš TSRS narių? Na, turiu pasakyti, kad Aš tu, gyvenau Vengrijos revoliucijos sukilimo laikais, Čekoslovakija 68, kas, kas vyko, aš irgi atsimenu puikiai tą. Aš atsimenu tas doktrinas, kurioje pasakyta, kad kai jėgos, kurios yra priešiškos socializmui, bando socialistinėje valstybėje stiprėti, pavesti ją kapitalistinę, tai jau yra ne vien tik tai tos valstybės problema, tai yra bendra problema, tai yra problema, kuri rūpi visoms socialistinėms valstybėms. Štai kas buvo pasakyta doktrinoje. Man atrodo, atrodo, čia galime tik išbraukti žodį socialistinė ir įrašti, tarybų, ir įrašti Europos Sąjungą ir viskas tiks. Das Wort hat jetzt für die enf fractie herr de graaf voorzitter ah, pirmininke Pone Merkel, ES <clears throat> federalinė kanclerė lankėsi praėjusią savaitę pas Turkijos sultoną ir prašė Turkijos sustabdyti nelegalių migrantų srautus. Tai parodo, kad mūsų demokratija bankrutuoja, Vokietija priima sprendimus uh, už visas ES valstybės ir prašo pagalbos Otomano imperijoje. Taigi, manau, kad būtina dėl to atkurti vidaus sienų kontrolę. Ir e, tikrai mes neturėtume, būdami Europos uh, elito atstovais, e, prašyti pagalbos iš Ankaros pabaisos, kuri visais būdais bando demokratiją paminti po kojomis. Turime aiškiai pripažinti, kad Europos Sąjunga gražina į Europą religinius karus ir bando sukurti, e, sudaryti sąlygas atkurti tokią E, visuomenės santvarka, kurioje moterims nelieka jokios rimtos vietos ir vaidmens. Ir geriausi to pavyzdžiai yra moterų prievartavimas, smurtas krikščionių atžvilgių, pabėgėlių stovyklose ir, e, ir toliau. E, tokiu būdu islamo atstovai bandys užkariauti vakarų pasaulį. Taigi dėl to aš raginu uždaryti sienas, sustabdyti imigraciją ir niekuomet nepriimti Turkijos į Europos Sąjungą. Dabar kalbės ponė Dots, neprisijungusių vardu. Thank you, uh, Mr. President. Ačiū pirmininkė. Klausydamas iš šio diskusijos, aš tikiuosi, kad tai, ką išgirdome, tai yra uh, realistinis požiūris į tai, kaip įveikti pabėgėlių ir migrantų srautus. Aš puikiai suprantu, kad kai kurie iš jų bėga nuo persekiojimo, tačiau vis dėlto ES valstybės turėtų pirmiausia siekti, kad būtų priimami tie žmonės, kurie yra persekiojami ar kurie yra tiesiog pardavinėjami nusikaltelių reikėtų negalvoti apie kitas valstybės, o apie pačius, kurie turėtų apgintis ir apsaugoti savo sienas. Negalima leisti nekontroliuojamų pabėgėlių srautų į ES. Kai kalbame apie teisingą požiūrį, turime pagalvoti apie stabilumą e, regione ir mūsų žemynė. Aš klausiausi ir ES vadovų pasisakymo. Aš savo rinkėjų Junktinėje karalystėje vardu norėčiau pasakyti, kad mes nesame kokie nors ekstremalų tauta. Mes esame žmonės, kurie iš tikrųjų nori padėti Sirijos pabėgoliams, palbėgėliams ir taip pat padėti, kad šita krizė Sirijoje būtų sureguliuota ir kad būtų siekiama vystimosi tikslų. Taryba ir komisija šiandien daug kalbėjo apie ES valstybių vaidmenį ir jūs vis dėlto ignoravote Persų įlankos valstybių indėlį sprendžiant šią sudėtingą situaciją. Todėl dabar labai svarbu, kad ir šitos valstybės prisimtų dalį moralinės atsakomybės už šią krizę. Das Wort hat jetzt für die EVP Herr Reul. EPP vardu Reul. jetzt ist an. Also, noch. Gerbiami pirmininkai, gerbiami kolegos, iš tikrųjų pabėgėlių klausimas ir šio klausimo sprendimas kelia didžiulių problemų. Kas mane trikdo, būtent girdėjimas, kad šita situacija labai sudėtinga, o dar antri sako, kad yra padaryta klaidų, kiti kalba apie klaidas, praeitie. Taryba susitinka, susirenka, priima sprendimus ir toliau niekas nevyksta. Tai labiausiai jaudina ir piktina žmonės, kadangi problemas spręsti reikia nekalbant, o juos jas sprendžiant. Todėl žmonės visiškai kitaip vertintų pabėgėlių klausimą, jeigu manytų, matytų, kad politikai prie, sprendimus, juos įgyvendina. Todėl tai yra svarbiausias dalykas. Aš manyčiau, tai yra ta problema, kurią turi ES. Yra ir daugiau problemų. Ir jų nebūtų, jeigu mes prieimę sprendimus, juos įgyvendintume, o negryžtume prie jų dar ir dar kartą diskusijų metu. Labai gerai, kad komisija suorganizavo susitikimą praėjusią sekmadienį ir pasakė, kad reikia susėsti su visais, kurie yra susiję ir tuomet priimkime sprendimus. Žinoma, tai nebuvo susitikimas, kuris gali būti vertinamas pagal įvairiausius kriterijus ir šiame susitikime dalyvavo ne visi, tačiau kaip ten bebūtų, buvo sutarta dėl konkrečių dalykų, kaip padėti žmonėms, kaip išspręsti problemą. Ir dabar mano lūkesčiai yra visiškai paprasti. Ar komite, komisija, ar parlamentas, ar taryba, kuriai tenka didžiulis darbas, turėtų daryti tai, kas jiems priklauso, numatyti finansavimą ir užtikrinti, kad Frontex pajėgos galėtų pradėti veikti, kad turėtų pakankamą finansinį ir techninį aprūpinimą. Taigi mes turime puikią priemonę, reikėtų ją pasinaudoti. Taigi džiaugiuosi šiuo pirmuoju žingsniu ir tikiuosi, kad bus sekantis. Dragi colegi, Vreau să vă spun înainte să-i dau col... Mėly kolegos, prieš suteikdamas žodį kolegiai Fajon, norėčiau jūsų paprašyti štai ko. Prašau jūs neviršyti jums skirto kalbėjimo laiko, kadangi mes smarkiai atsiliekame nuo savo tvarkaraščio, kadangi balsavimas turi prasidėti laiku. Ir dar iki balsavimo mūsų svečiams reikia suteikti žodį ponui Tuskui ir ponui Junkeriui. Balsavimas bus nelengvas, nuo 15 valandos yra numatyta kita diskusija, taigi raginu jūs neviršyti jums skirtą kalbėjimo laiko. Dabar suteikiu žodį poniai Fajon vienai minutį. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš lankiausi Slovenijos pasienyje įrengtus prieglopščio centrus ir buvo susitikusi su tūkstančiais pavargusių pabėgėlių. Jų padėtis tikrai yra labai sunki, tačiau kas juos išvarė atgal į šaltą naktį ir Kroatiją? Ar ji nėra pakankamai lojali mūsų vertybėms Europos Sąjungai? Kalbėdamasis su savo rinkėjais Slovenijoje, visuomet iš jų girdžiu kad e, toks išsiuntimas migrantų neaišku kur atgal yra ne, nepriimtinas. Praėjusią naktį į Sloveniją vėl atvyko keliolika tūkstančių pabėgėlių E, į Vokietiją jau atvyko daugiau nei 2 milijonai. Jeigu ir toliau viskas taip tęsis, tai Slovenija paskes chaose, bus parklubdyta ant kelių. Aš manau, kad e, tie žmonės, kurie nori priimti tinkamus sprendimus, turi leisti priimti tuos sprendimus žmonėms, kurie turi pakankamai drąsos ir kurių širdis yra pakankamai didelis. Poslegutko. Ačiū. Pirmininkė skaičiai, manau, yra svarbus dalykas, tačiau atrodo, kad e, mes nesugebame jų tinkamai apskaičiuoti, nes yra kalbama apie tai, kad į visą Europą atvyks 700 tūkstančių migrantų šiemet, tačiau girdime taip pat ir skaičius, kad į Vokietiją jau atvyko 800 tūkstančių pabėgėlių kiekvieną dieną, mūsų sienas kerta tūkstančiai žmonių e, ir nereikia būti labai stipriam matematikui, norint suprasti, kad tie 700 tūkstančių skaičiai apie 700 tūkstančių nėra tikslus, tie skaičiai bus daug didesni ir taip pat yra prognozuojama, kad e, maždaug 16 milijonų žmonių iš kitų pasaulio regionų kuriuose padėtis yra nestabili, taip pat iškeliaus ieškodami geresnio gyvenimo kitur. E, taigi, ponė Tuskai, manau, dabartinę padėtį galėtume palyginti su prieš istorinių laikų tautų kraustimusi, turint omenyje, kad e, jeigu tie 16 milijonų žmonių per pirmiausiu metu atvyks į Europą, tai praktiškai susiformuos nauja vidutinio dydžio valstybė arba tauta ir aš manau, kad politikai turi suvokti šio klausimo rimtumą. Antras dalykas, ES siūlomos priemonės su šia problema kovoti yra nepakankamos. Man susidaro šiuo metu įspūdis, kad šiomis priemonėmis bandoma pasinaudoti siekiant išlaikyti ES įtaką valstybėms narėms, užuot sprendus viena iš didžiausių problemų, su kurios Europa susiduria po antrojo pasaulinio karo. Taigi tos pastangos dabartinės yra žlugusios ir gal tik apgailę stauti dėl to, kaip atrodys mūsų ateitis. Ponas Diprė dabar kalbės pusantros minutės. Ačiū, man pirmininkė, pirmiausiai norėčiau padėkoti komisijos pirmininkui sveikinti su iniciatyva, kurios buvo imtasi patvirtinus tas 17 priemonių, matydami tos baisius vaizdus apie vyrus, moteris, vaikus keliaujančius per Europą. Puikiai suprantu, kad reikia nedelsant imtis veiksmų. Taip pat noriu pasakyti ir priminti, kad išorės siena yra bendra siena, todėl turi būti ji ir bendrai saugoma. Tuo tarpu e, dabar bandome pasakyti, kad Frontex agentūra gali užtikrinti sienų apsaugą, tačiau taip nėra, kadangi Frontex agentūra neorganizuoja sienos apsaugos, jis skolinasi įrangą, e, kitas būtinas priemonės iš valstybių narių tam, kad galėtų vykdyti e, išorės sienos apsaugą, todėl reikia Pakeisti šią struktūrą reikia užtikrinti tikrai bendrą išorės sienos apsaugą, už kuri būtų atsakinga viena institucija. Kalbant apie darybas su Turkija dėl pabėgėlių padėties normalizavimo, manau, kad darybas su Erdoganu, kuris bombarduoja opoziciją, kuris bombarduoja kurdus, yra labai uh, rizikingas užsiemimas. Uh, Manau, kad ES Turkija galėtų vykdyti tik tai konjunktūrinio, o ne struktūrinio pabudžio darybos. Pone Alvijoj. Ačiū. Slovenijos policija naudojasi ašarinėmis dujomis, kad e, naudoja ašarins dujas prieš pabėgėlius. Slovenus valdo liberalai Vengrijoje taip pat ašarinės dujos yra naudojamos. Spalio 16 dieną Bulgarijos policija neįleido į savo šalį Afganistano pabėgėlių. Bulgariją valdo konservatoriai. Tuo tarpu e, Čekijoje kiekvienas pabėgėlis gauna savo numerį ir praktiškai ta šalis e, vadovaujasi nacijų koncentracijos stovyklų pavyzdžiais. Europos Sąjungoje nesilaikoma žmogaus teisų. Liberalai ir konservatoriai iš liaudės partijas turėtų būti pašalinti iš Europos parlamento tie kolegos, kurie atstovauja mano minėtoms šalims, nes jie nenori solidarumo pademonstruoti, jų šalis yra sistematiškai pažydinėjimas žmogaus teisės. Avem un blue card, acceptați un blue card? Ar stinkti atsakyti į klausimą pagal Milnosios kortelės procedūrą, prašau. Mr. Peterle. Hvala lepa, gospod predsednik. E, moram reagirati na to e, tendenciozno e, govorico. Peterle. Pirmininkė, aš turiu sureaguoti. Kolegė labai daug pretenzijų pareiškė dėl Slovenijos. Aš noriu paklausyti, kaip jūs reaguotumėte, jeigu konflikto situacija kiltų tarp pačių migrantų. Turėjome imtis priemonių, kad iš tikrųjų tie visi įvykiai nepavirstų dar blogesniais ir Slovenijos policija neturėjo pasirinkimo. yo creo que actuar de manera responsable es respetar Aš manau, kad e, jei norime būti atsakingi, mes turime gerbti žmogaus teises, neturime naudoti ašanių dujų prieš tuos, kurie bėga nuo karo ir barbariško elgesio. Mes, tai, tai nėra būdas gerbti žmogaus teises. Mane kelia ar vieną minutį. And... Ačiū paprastai nesu tokie nusivylusi rezultatais to, kas įvyko, nes bent jau valstybių vadovai suprato, kad turime humanitarnę krizę. Turėtų būti akivaizdu, kad pabėgėliam reikia prieglopšio maisto, vandens, kaip pirmininkas pasakė, ir, gal, ga, ir galiausiai mes turime tą tai išvadose, kad galiausiai to, tie dalykai bus suteikti. Mm, taip pat džiaugiuosi, kad Ženevos konvencija paminėta, laikymasis ES teisės buvo paminėta. Aš nežinau, kaip jūs tai padarysite ir kaip tai dersite su žmonių gražinimu į Afganistaną, nes Afganistano pabėgėliai yra pripažįstami kaip pabėgėliai Europos Sąjungoje. Jie m, mm, praktiškai e, užpildo 75 procentus tą ribą, kiek yra, yra paskirstimui numatyta vietų. Taigi mm, tai, ten nėra saugi vieta. Ir galiausiai ta minis vadovų susitikimas sekmadienį neišsprendė svarbiausių klausimų dėl sąžiningos paskirstimo sistemos, kur būtų sąžininga ir valstybėms norėms, ir pabėgėliams, ir teisinės visos prieigos klausimų. Tuos klausimus reikėjo išspręsti spręsti, o ne tokius dalykus kaip Europa, tvirtovė ir taip toliau. Sun minut. Panas Paksas, vieną minutį. Pone pirmininkė, kolegos, trys pastebėjimai po viršūnių tarybos. Pirmas pagaliau pripažinta kad europa iki šiol užsispyrusiai nesaugojo savo išorės sienos ir bent sutarta kad tam tikrų žingsnių bus imtasi. tai iš tikrųjų gerai. antra taryba iki dešimt milijardų eurų skirs azijos ir afrikos šalims matyt tikintis nusipirkti ramybę kad migrantai nebeplūstų į europą. manau kad tai naivu. trečia kolegos reikia naujos imigracinės politikos kurioje aiškiai pasakyta kad europa atvira tik tiesiogiai iš karo veiksmų regione besitraukiantiems pabėgėliams kurios principai paremti nacionalinių vyriausybių turimais ir naujais sprendimais dėl karo pabėgėlių laikino apgyvendinimo ar integracijos politikos jei bendrijos šalis tam pritaria. ir dar nacionaliniai interesai anaiptol nėra nacionalistiniai ir nereikia apsimesti šito nesuprantantiems ir gąsdinti save bei aplinkinius nebūtais dalykais monsieur le président pirmininke vadovų susitikimas baigėsi europo kas vyksta europoje prancūzijoje prie kalė paskelbta kad pabėgėliai yra ypatingas kultūrinis turtas bet um, viskas apsiriboja tik tai tuo kad gyventojų prašoma persikelti į kitas vietas kuomet jie susiduria su agresyviais smurtiniais pabėgėliais tai štai kokie yra tie pabėgėlių srautai migrantų srautai už ką atsakingi atsakinga ES, kuri nesugeba atgal atstatyti savo sienų kontrolės. Todėl valeto sutikimas iš esmės nieko nepakeis, nes ir toliau, aš cituoju, bus kalbama apie teisėtus imigracijos kelius ir uh, migrantų apsaugos stiprinimą. Galvojant apie tokį neatsakingą pasiūlymą, aš reikalauju, kad iš karto būtų sustabdyti Šengeno sutarimo vykdymai, kad būtų sugražinta nacionalinių sienų kontrolė tam, kad būtų galima pabėgėlius sugražinti į sulaikymo centrus ir iš karto juos išvaryti, e, e, kad nebūtų tų nelegalų, kurie ne tik pas mus yra. Ačiū pirmininkė. Vadovų tarybos sprendimai, kurie buvo priimti spalio 15 dieną, buvo panikos pasiekmė dėl to, kad ES užplūdo migrantų srautai ir buvo ieškoma sprendimų susidariusioje situacijoje. Todėl dabar yra ypatingas dėmesys skiriamas e, Turkijai, kuriai siekiama perkelti dalį naštos. Turkija yra valstybė kandidatė, todėl reikėtų iš jos pareiga, pareikalauti laikytis įpareigojimų ir nesiųsti tūkstančių migrantų į Graikiją ir kitas valstybės ir todėl e, Merkel, pavyzdžiui, pasiūlė skirti Turkijai papildomą finansavimą, nors Erdoganas pasakė, kad tų 3 milijardų gali nepakakti ir prašo daugiau. Ačiū pirmininkė. Aš sutinku tai, ką pasakė vadovų tarybos pirmininkas Tusk. Šita krizė keičia visą ES sandarą, jėgų pusiausvyrą ir taip pat turi poveikio politiniai sistemai. 700 tūkstančių migrantų, jeigu tas skaičius iš tikrųjų teisingas, yra pakankamai didelis humanitarnis iššūkis, ypač toms valstybėms, kuriuose migrantų srautas yra didžiausias. Be to, ES siūlo kreipti dėmesį į artimuosius rytus ir taip pat į pietryčių Afriką, būtent į ten, kur yra migracijos priežastys. Kita vertus, mūsų pagrindinis prioritetas turėtų būti išorės sienų apsauga. Mes nieko nepadė, nepakeisime, jeigu mūsų sienos bus pralaidžios ir mes neišspręsime humanitarnės krizės, kadangi pabėgėlių srautai nuolat didės. Reikėtų daugiau paramos skirti kilmės valstybėms ir taip pat Turkijai, kadangi Turkija yra labai svarbi valstybė, kurioje 2,5 milijono pabėgėlių laikinai apsistoja ir be finansinės ES paramos Turkija negalės įveikti to migrantų srauto spaudimo. Libijoje taip pat yra tam, matosi tam tikrų prošvaiščių, mes turime vengti iš vien su jungtinėmis tautomis ir siekti kaip nors įveikti šią didžiulę humanitarnę krizę. Ar jūs atsakysite į klausimą pagal mėlynosios kortelės principą? Prašom klausyti. Ačiū pirmininkė. Gimimi kolega. Gerbas kolega. Jūs minėjote skaičius. O aš norėčiau paklausti, ar jūs turite kokiu nors konkrečių skaičių, pabėgėlių, srautų, tendencijas rodančių skaičių skaičių apie tuos, kurie yra pabėgėliai ir kurie yra migrantai, kuriuos reikėtų gražinti į kilmės valstybę. Aš neturiu. Aš, gerbės kolega, aš nekalbėjau apie atskiras grupės, aš nekalbėjau apie politinius pabėgėlius, kiek kokių migrantų yra bendrame migrantų sraute. Jeigu bus sukurta gerai veikianti registracijos sistema, tai tuo met tie skaičiai ir išriškėtų. Šiandien mes kalbame apie 700 tūkstančių, kurie neva jau atvykę į ES ir būtent tie 700 tūkstančių kelia mums didelių iššūkių, kurie ateityje gali dar padidėti federacinės kanclerės nuomonė reikėtų pasitelkti specialistus, kad galėtų, kurie padėtų įvertinti situaciją. Aš nenorėčiau grįžti prie paskutiniojo susitikimo, kuris iš tikrųjų buvo sėkmingas. Aš norėčiau pritarti komisijai ir komisarui Timmermans dėl siūlymo dėrėti su Turkija. Kadangi Turkijoje yra daugybė Sirijos pabėgėlių, o mums taip pat reikalingas laikas sukurti ir įtvirtinti struktūras bei padėti paruošti žmonės, kad jie tinkamai priimtų pabėgėlius. Mes negalime atsisakyti mūsų įsitikinimų ir vertybių ir aš tikiuosi, kad jos nebus pamintos darybose su Turkija. Tačiau vien moraliniais lozungais mes problemos neišspręsime. Taip pat norėčiau paprašyti įdėti kuo daugiau pastangų dėrėtis su JAV, Rusija, Iranu, kad būtų kaip nors užbaigtas karas Sirijoje. Be pragmatinio požiūrio mums nieko nepavyks. Pons Marijas, ponė Junkeri, Egėjo jūros salys yra užtvindytos 48 tūkstančiais naujų pabėgėlių nekalbant jau apie tuos, kurie atvyko į Graikiją metų pradžioje. Jeigu ES turi pasiskirstyti pabėgėliais atsižvelgiant į šalių dydį, Graikija turėtų priimti 11 tūkstančių pabėgėlių iš viso. Mes e, pasirašėme atitinkamą memorandumą, padėtis Graikija yra tokia, kad pabėgėlių skaičius yra daug didesnis nei šalis turėtų priimti. Pone Junkeri, Graikija negali būti paversta viena didelė pabėgėlių prieimimo stovykla. Mes negalime priimti daugiau pabėgėlių, jūs turite tą suprasti, pone Junkeri, kaip ir tai, kad Graikijos sienas privalo saugoti Graikijos pasieniečiai, nes tai yra mūsų teritorijų, o Turkija galiausiai turi liautis siūsti pabėgėlius iš savo šalies į Graikiją. Ponai Vaigelis žodis, ačiū. Pana pirmininkė Tuska, už tai, kad sušaukėte vadovo tarybą savaitgalį, man nelabai patiko jūsų kritiškas tonas valstybių ir vyriausybių vadovo atžvilgių dėl vakarų Balkano pabėgėlių maršruto jūs turėtumėte vienodai visus e, vertinti ir traktuoti, nes vakarų Balkanų šalių pajėgumai šiuo metu yra viršijami keliariopai. Mano šalis Slovenija yra maža valstybė ir per ją keliauja tūkstančiai pabėgėlių ir migrantų. Taigi šiandien Vakarų Balkanuose mes susidarėme su problema, kurią sukėlė katastrofiški politikų sprendimai, o ne kokia nors gaivalinė nelaimė. Tai tie žmonės, kurie atvyksta iš šalių, kurios kenčia nuo karo ir kitų konfliktų, paprasčiausiai yra čia. Jie atvykdavo ir anksčiau pas mus, tačiau dabar Europa yra pasikeitusi. Mes visi turime savo vertybės ir turime savo veiksmuose jomis vadovautis ne tik vyriausybės, tačiau taip pat nevyriausybinės organizacijos, visuomenės organizacijos turi parodyti savo toleranciją ir solidarumą siekiant spręsti artimųjų rytų problemas ir atsižvelgti į visus suinteresuotų subjektų pasiūlymus, ponai papadimulių žodis. Ačiū komisijos pirmininkė. Tarybos pirmininkė, atėjo metas pereiti nuo žodžių prie darbų, mes visur vėluojame, sprendimai yra nukelinėjami, jų įgyvendinimas neprasideda. Taigi mums reikia ES mastu ieškoti šios humanitarnės problemos sprendimo būdų. Nes jeigu nesugebėsime išspręsti migrantų problemos, tai gali stikti taip, kad žlugs visa Europos Sąjunga susiformavus tam tokioms aplinkybėms. Be to dabar Europoje stiprėja rasistiniai, fašistiniai, kitokie radikalų balsai. To mes taip pat negalime leisti. Artėja žiema, kiekvieną dieną oro temperatūra krenta, reikia galvoti apie tai, kaip e, užtikrinti šildymą pabėgėlių stovyklose, tačiau taip pat reikia galvoti ir apie taikos e, užtikrinimo galimybės Sirijoje. Taigi visų šių dalykų reikia imtis jau dabar, ponė Lūnečiak žodis. Ačiū, pana pirmininkė, ponas ir ponai. Teigiamai vertinu sekmanį vykusių vadovų tarybos sustikimą. Tai taip pat yra ir jūsų nuopelnas, ponė Junkerį. Europos ateitis priklauso nuo to, ar mes sugebėsime susėsti prie vieno stalo ir priimti sprendimus, diskutuodami tarpusavėje, o ne statydami spigliuotos vėlos sienas. Pone Junkerį, esate teisus, sakydamas, kad taip elgtis turėtų būti įprasta, tačiau dėja taip nėra. Todėl Mums būtina e, teikti paramą, derinti savo veiksmus taip pat ir su šalimis, kurios nėra ES narius, turime vakarų Balkanų valstybės, per kurias taip pat keliauja pabėgėliai. Mums dabar trūksta to, kad valstybės narys pradėtų įgyvendinti prisimtus pažadus, ne tik skirti finansinę paramą, tačiau taip pat ir tinkamai sąžiningai pasidalinti tarpusavyje migrantais paskirstyti jos po valstybės narės, taip pat reikia parengti bendrą prieglapšio suteikimo sistemą, o ne ginčytis tarpusavyje ir bandyti apginti savo interesus. Ponui Kastaldo dabar pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. kuomet e, e, dabar matau padėti Vakarų Balkanuose, tai prisimenu senovės Romos žlugimo istoriją, kuomet jie polė barbarai, o e, romėnai diskutavo, užsidarė už savo miesto sienų. Šiuo metu 270 tūkstančių naujų pabėgėlių atvyko į Kroatiją. Kokią išvadą iš to galima? daryti. Jūs kalbate apie integruotą išorės sienų apsaugą, naują Frontex agentūrą, e, apie būtinybę iš Damoklo kardu e, sukapoti visus nusikaltelių, nelegalių žmonių gabentojų tinklus, tačiau mes klausime, kada bus pradėti gyveninti konkretus veiksmai, kada mes pakeisime savo likščiolinį kursą, kada mes pradėsime spręsti tokias e, problemas kaip e, nesažininga, neteisinga ekonominė socialinė padėtis Afrikoje, kada pradėsime taikos darybas Sirijoje. Pons Verhofštatas yra teisus, problema yra ne frakcijų tarpusavio konkurencija, apie kurią kalbėjo ponas Weberis, problema yra ta, kad Europoje egzistuoja partija, kuri pasisako už karą išnaudojimą ir nenuseklumą. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. E, taigi sveikiname Jūs su tokiu veidmainišku elgesiu. Ponas Alemans, Žanklodas Junkeris sveikina ponę Merkel su tuo, kad ji nekreipia dėmesio į nuomonių apklausas ir toliau vykdo savo migracijos politiką. Kaip galima būtų sveikinti su tokiais dalykais, kolegos, tai yra pats baisiausias būdas parodyti piliečiams, kad ES nerūpi jų nuomonė, nerūpi demokratija, nes tai, kaip jūs piknaudžiaujate laisvų e, asmenų ir e, prekių judėjimų, negali būti parodoma aiškiau. Europos Sąjunga praktiškai dabar išstūmė piliečius iš bet kokių valdymo procesų ES. Pažiūrėkite, kaip buvo įvykdytas valstybės perversmas su ES pagalba Portugalijoje. Pirmininkas bando nutraukti kalbėtoją. Ponai Papadakiu, vieną minutį išteikiamą žodžius. Είναι πολύ επικίνδυνες τόσο για τους πρόσφυγες όσο και για τους... Ačiū pirmininkė. Tai yra labai pavojinga migrantam ir Europos piliečiam tas mini mm, vadovų sutikimas. Vienas dalykas yra pasakyti, kad Graikija išvengė blogiausio dalyko, bet kitas dalykas yra susur, sureng, įrengti masinės koncentracijos zonas migrantams. Jie ten tarsi mm, įstringa, tarsi izoliuotose zonose, anklavose ir pamirštamos Dublino visos nuostatos. Uh, jeigu galiausiai jie bus sugražinti atgal, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tie žmonės bus nusiųsti atgal į tas valstybės, kur ten, kur toliau vyksta karas, visos tos baisybės, kurios realiai sukėlė Europos valstybės. Mes matome visą jėgų koncentracija, mes matome, kaip žmonės, kaip kokios avis suvaromos ir laikomos prie, prie neegzistuojančių sienų, mes matome um, kas vyksta. Mes turime kažką padaryti dėl pabėgėlių. Negalime vien tik tai uh, apsiriboti kapitalistų reikalavimais ir monopoliniam jėgom. Ačiū pirmininkė. Gana mūsų nepajėgumas, mūsų veidmaniškumas ir taip toliau. Gana to, suvokime, kokių pamokų reikia pasimokyti iš to egzodo, iš to, kas vyksta prie mūsų durų. Europa nesugeba įveikti krizinės situacijas, tai yra valdymo problema. Rengėmės šil, klimato atšilimui 2050 metais, gerai, tą padarėme, tačiau priimti šimtus tūkstančių pabėgėlių pas mus mes to nesugebame padaryti Mes elgiamės chaotiškai, krizė yra chaotiška. Antra pamoka - finansinė. Čia vėlgi žadame 100 milijardų dolerių, kad atšaldytumėm klimatą per 20 metų. Čia mums sekasi geriausiai. Tačiau e, ke, kelis šimtus žm, e, tūkstančių žmonių priimti prie mūsų sienų, kai jie atsidūrė. Su Europa nesugeba to. 2016 metų biudžetas yra nepakankamas. Europa vis visi sutarė, kad reikia priimti tos žmonės, bet tačiau niekas nebenori nieko duoti, nei turtingos, nei neturtingos valstybės, nei didelės, nei mažos. Na ir trečia pamoka veidmainiškumas politinis visose mūsų valstybėse, visais lygmenimis ir praktiškai visose e, partinėse grupėse. Vieni kalba apie judėjo krikščionišką šaknis, kiti kalba apie um, svaniškumą ir Europos teises rinkiminiuose kalbose ar rinkiminių štabų tėloje, ar mes giname tas vertybės, moteris, vaikai toliau turi kentėti badą ir šaltį pas mus, todėl kad jie kitokie nei mes, ar todėl kad jie iš kitur. Uh, Atėjo laikas sugražinti dvasę atgal, sugražinti Europą, pasakyti ant kojų. Ačiū pirmininkui Junkeriu, kad jis apie tai mums priminė. Ačiū du kolegos iškėlė mėlynas korteles. Dvi mėlynos kortelės jums iškeltos. Aš raginčiau jūs suprasti, kad kadangi labai vėluojame, labai atsiliekame nuo tvarkaraščio, Mm, aš labai tikiuosi, kad kolegos sutiks neteikti savo klausimų, supras, kokia yra situacija. Aš suprantu, kad taip yra nesažininga, bet dėje tokia situacija. Dėkuoju už jūsų bendarbiavimą. Toliau, ponė Sipra. Europos Sąjunga yra laisvanoriška sąjunga, tačiau jos nariai turi būti imtis ir bendros atsakomybės senosios ir naujosios valstybės dažnai pamiršta tai ir grįžta į nacionalinio egoizmo laikus. Labai svarbu užtikrinti teisėtus kelius atvykti į ES ir numatyti galimybę pateikti prašymą prieglopšiui gauti. Labai svarbu užregistruoti e, pabėgėlių, pabėgėlius ir paskirstyti juos po valstybės narės ir taip pagerinti sudėtingą pabėgėlių padėtį esančių kai kuriuose valstybėse. Nacionalinis egoizmas nėra tinkamiausias sprendimas, valstybės narės turi parodyti, kad jos yra solidarios bendrijos narės. Stevens vieną minutę. Ačiū, pan pirmininkai, gerbiami kolegos. Vienintelis vadovų tarybos rezultatas buvo tai, kad e, Balkanų maršruto, palai Balkanų maršrutą buvo numatyta e, priimti šimtą tūkstančių pabėgėlių. Ar tai pakankamas sprendimas, o nereikėtų geriau organizuoti pabėgėlių prieimimo komisiją, ketina per trumpą laiką pasiekti trumpų rezultatų. Aš norėčiau pasiūlyti veiksmingesnį sprendimą. Tai yra pabėgėlių gražinimą ir kuris atitiktų Europos ir tarptautiniai teisiai ir teisiniai praktikai, kokiamis sąlygomis būtų galima tos gražinimus vykdyti, dar niekuomet rimtai nebuvo nagrinėta. Į Graikiją pusę milijono pabėgėlių greitų laikų atvyks Turkija, naudojasi pabėgėliais kaip spaudimo priemonės, tenkdamas įstoti pati į ES, todėl būtina užtikrinti geresnę ES išornės jūrų sienos apsaugą. Europa privalo sustabdyti ekonominių migrantų antplūdį vykdydama tinkamą pasienio apsaugos politiką. Pone Zuber žodis. Nas reuniões do Conselho e da União Europeia e do Conselho Europeu, a máscara da solidariedade. Vadovų taryboje praėjusį savaitgalį buvo parodytas labai konkretus solidarumas. Buvo kalbėta apie veiksmingesnį E, apie veiksmus nukreiptus prieš migrantus, kurie turėtų būti gražinami į kilmės valstybės. Reikėtų imtis priemonių, kad nelegalus migrantai būtų gražinami į kilmės valstybės ir galbūt e, kai kuriuos suimti Čekijos Respublikos veiksmai dažnai buvo kritikuojami dėl to, kad jie buvo per daug griežti. Tūkstančiai migrantų buvo tiesiog prievarta atgrasinti ir nukreipti į kilmės valstybės. Aš nemanau, kad taip galime elgtis. Žoly, vieną minutę. Pirmininkė, Europos tarybos pirmininkė, komisijos pirmininkė, paletoje kalbėsite vadovus tikime apie migraciją um, diskusijos numatytos dėl ekonominio vystimosi, galvojant apie teisėtos migracijos kelius, greičiausiai bus tik tai kažkoks šalutinis klausimas, galbūt tik tai šokio dėrėjimosi klausimas, o reikia bendro požiūrio Europos, Sąjunga, e, Europos Sąjungai ir um, kai kurios valstybės narės galvoja apie savo sienų su karinį stiprinimą, autoritarinius veiksmus. Iš tikrųjų, tas vadovų sutikimas neturėtų sustiprinti e, kartumo procesų. Migrantų išnaudojimas priekybais negali vykti prie mūsų sienų, negali tai būti karinių operacijų tikslas. Reikia kovoti su kontrabandininkais, reikia galvoti apie teisėtus, ke, saugius kelius, pagalbą pabėgėliams. Tai yra ypatingai skubu, kad būtų galima išvengti dramų. Mums reikia pakeisti savo politiką ir galvoti apie solidarumą. Minut.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 išgirdau tarybos išvadas ir parlamentarų pasisakymus, taigi mintis man kilo tokia, kad didžioji problema Europoje yra tas um, netikras humanitarizmas ir tie, kas galvojate apie Libijos, Sirijos režimus ir jų žlugimą, uh, džiaugiatės tuo, ar jūs galvojate apie tų šalių žmonės, ar jūs galvojate apie kovą su diktatoriais, ar jūs galvojate apie žmogiškumą. Tie, kas iš jūsų, kas um, ištiesėte rankas migrantams, kas remiatės dosniai, ar jūs galvojate apie jų gerumą, ar jūs tik tai norite parodyti patys savo ir pasauliu, kokie jūs esate humanistiški. Taigi klausimas yra toks, ar mes norime stiprinti išorės sienas, juk jūsų parlamentarai balsavo dėl kritikos, dėl išorės sienų kontrolės. Man atrodo, tai yra tokia pigi e, gudrybė, kai ES yra kritikuojama dėl sienų. Ir man atrodo, tas e, apsimetiriškas humaniš, humaniškumas yra didžiausia problema pabėgėliai iš Afrikos kontinentų į Europą rodo, kad mums reikalinga stipri tarptautinė bendryje. Pirma, reikia siekti, kad įsivyrautų taika Afrikos regione, kita, reikėtų užtikrinti e, pagalbą regionui ir padėti. O ES daro visai ką kitą. ES vadovai tiesiog uh, krapštosi savartinę ir nieko negali pasiūlyti. Federalinė kanclerė, kanclerė pasakė, kad uh, visi gali atvykti į Europos Sąjungą, o dabar tie, kurie praleidžia pabėgėlius per Austriją, tampa kalti. Tiesiog uh, Norint įgyvendinti tinkamą politiką, reikėtų pirmiausia imtis tinkamų žingsnių valstybėje narėje, kad būtų galima pakirsti e, tautų kraustimosi šaknis. Señor presidente, es desesperante. Gerbiamas pirmininkė, Neįtikėtina, kaip lietai mes sprendžiame krizę, kurios akivaizdoje žūsta daugybė žmonių. Ši krizė yra institucinė krizė. Valstybės narės neįgyveninta numatytų priemonių, nėra bendros migracijos ir pabėgėlių politikos, mes nepakankamai stipriname savo sienas ir tiesiog statome naujas sienas. Taigi, nespręsdami ir savo problemų, mes negalėsime išspręsti ir kitų problemų. Jeigu pažvelgtume į ES institucijas, tai kyla klausimas, ar jos nenori matyti, ar nesugeba spręsti tų problemų, kurias, apie kurias praneša žiniasklaidos priemonės. Ir dėl tos priežasties stiprėjo prieš Europą nukreiptos nacionalistinės tendencijos. Pabėgėlių krizė tapo humanitarnė problema, o dabar ši problema tampa ir politinė problema. ES institucijos atrodo nebenori priimti daugiau pabėgėlių, tačiau vis dėlto nenorėtų perštis rankų kare, dėl kurio ir atsirado tie pabėgėlių srautai. Kol mes nesuprasime, kad karas dėl kurio pabėgėliai palieka savo gimtasias vietas, yra karas ne prieš ES, o karas prieš Sirijos piliečius, kurie sukelia problemas Europai. O šių problemų mes neišspręsime, nekovodami bendro karo kartu su pabėgėliais. Weidenholzer. Labai džiaugiuosi komisijos iniciatyva, kuriai reikalinga mūsų parama. parama. Aš mm, lankiausi Balkano, Balkanų regione, mačiau, kaip yra nepasiruošta, kaip skubama, kaip uh, 700 tūkstančių žmonių kerta ES sienas. Todėl mes turime numalšinti šitą procesą, šiek tiek sustabdyti šitos pabėgėlių srautus, o tai reiškia, kad prie išorės sienų reikėtų kurti tinkamai įrengtus pabėgėlių laikino e, buvimo centrus. Dėkoju. Skripek vieną minutę. Gerbiamas pirmininkė. Vienas iš prioritetų šios krizės akivaizdoje yra išorės sienų stiprinimas, todėl reikėtų Vengrijoje pasidžiaugti ta sustiprinta siena, kadangi ji ėmėsi pati veiksmų, tačiau kita vertus reikėtų pagalvoti apie santykius ir susitarimą su Turkija, kuri prašo uh, paspartinti e, dėrybų procesą, tačiau tai nereiškia, kad mes turėtume dėrėtis e, dėl paspartinto stojimo šioje situacijoje federalinė kanclerė Merkel pasiūlyti privilegijuotos partnerystės sutartį e, su Turkija, o ne apsu, e, visapusišką narystę. Mes turime stabdyti pabėgėlius rautus, tačiau mes neturėtume keisti savo vertybių ir savo požiūrių į valstybės kandidatės prievolę laikytis kriterijų. Κύριοι συνάδελφοι, αναρωτιέμαι για πόσα χρόνια ακόμα... Labai ačiū. Kiek dar komisija ir taryba diskutuos apie tai, kaip išspręsti šią humanitarnę krizę šios tragiškos realybės akivaizdoje buvo surinktas dar vienas farsas. Tai yra tas vadovų tarybos paskutinis susitikimas. Mes tokiu elgesiu Tik tai toliau žaidinėjama milijonus pabėgėlių. Humanitarnės krizės mastas parodė, kad Europa negali priimti jokių politinių sprendimų. Vokietija ir Europos šiaurės valstybės nori Graikiją paversti uždarą koncentracijos stovyklą, kurioje gyventų pabėgėliai. Mes žaidžiame pavojingą žaidimą ir neturėtume pamiršti, kad Graikija pati turi teisę ginti savo sienas. Aš nekartą sakiau, kad humanitarinė krizė peržengia e, tos dilemos dėl Europos ateities ribų, nes tų laikų tos Europos apskaitai gali nelikti. Pone Atkinson, kai kurie šio parlamento nariai bando mus pavadinti tam tikrų virusų arba palyginti. Tuo tarpu mes stengiamės tik tai apsaugoti nacionalinius interesus ir aš tikiuosi, kad Britanijos žmonės nuspręs išstoti iš Europos Sąjungos, nes puikiai mato, kad čia mūsų nacionalinių interesų niekas negali apsaugoti. <clears throat> Ir Luxemburgo vadovas čia bando pas mus atvykęs paaiškinti, kaip spręsti migrantų problemą, tačiau migrantai nesiveržia į Luksemburgą. Tuo tarpu atrodo, kad nėra vertimo į prancūzų kalbą, sako pirmininkas. Nesvarbu, aš tęsiu toliau, kadangi manęs klausosi Britanijos gyventojai. Kaip minėjau, tie žmonės nėra pabėgėliai, jie ekonominiai migrantai, o migrantams ekonominiams labiausiai rūpi nesaugumas, o ekonominė nauda nemažai jų trukdo keliauti traukiniams Eurotuneliu per Lamanšą ir daugumą jų yra jauni žmonės ir policija jų nesulaikė, nedeportavo ir to, toks elgesys netinkamas. Ir būtent dėl to viskas e, e, šis kortų namelis sugrius. E, pirmininkas, aš iš jūsų nieko kitą nesitikėjau, sako paskutiniai kalbėtojai. Labai ačiū. Žodis ponui Brokui. Čia vyko dialogas tarp mūsų gerimos kolegės ir Britanijos elektorato, taigi mes jį nesikišime. Pone Gardinį, vieną minutę. Ačiū, pone pirmininkė. Aš, būdama Italijos atstovė, noriu priminti, kad Italija šiandien yra dažnai pamirštama. Ir aš noriu pasakyti, kad e, tai tikrai Mm, netinkamas elgesys, turint omenyje tą didžiulio masto humanitarnę krizę. Panas Junkeris minėjo, kad mūsų ištekliai yra riboti, tačiau taip pat ir mūsų solidarumas turi turėti ribas. Žinoma, mes privalome ieškoti šios problemos sprendimo, turime įvykdyti visus duotus pažadus, tačiau kuomet siūloma arba visiškai uždaryti sienas, arba demonstruoti solidarumą be jokių ribų, tai nesvarbu, kuri pozicija nugalėsime, šios problemos neįspręsime ir Europa subirės, nes e, Tai yra tik tai pirmas žingsnis, kurį turime žengti siekdami spręsti pabėgėlių problemą, tačiau reikia galvoti apie jos priežastis. Jeigu mes vertintume tos maršrutus ir kelius, kuriais keliauja pabėgėliai, tai puikiai turime suprasti, kad būtina stabilizuoti padėtį šalise, iš kurių jie atvyksta, sudaryti jiems tinkamas sąlygas gyventi ten, kur jie yra gimę. Turime e, išvengti to, kad būtų skiri regionai paverčiami dikumomis ir ne dėl klimato kaitos, o dėl to, kad juose paprasčiausiai nebeliko vietos kultūrai, todėl kultūra turi būti gražinta pazolinį žodžiais, kuriuos jis ištarė 70-metyje. Jis tuo metu buvo pranašas, jis kalbėjo apie Melinakį Alį, kuris atvyks pas mus valtyje ir klojamoje. Ir e, kad atvyks milijonai žmonių apsirengusių skarmalais. Tai buvo e, viena iš e, didžiausių italų pranašo iš 70-mečio vizijų. Pas Niedermülleris, ačiū, pana pirmininkė. 17 punktų krizės sprendimo planas yra labai svarbus vadovų tarybos sustikimo rezultatas. Jo parodoma, kad Europa yra pastatyta ant solidarumo pamatų, tačiau kita vertus vykdoma savanaudiška politika yra pasmerkta žlugti. Buvo sekmadienį žengti tik pirmieji žingsniai šį planą gyvendinant ir Aš čia nekalbu apie išorės sienų apsaugos operacijas, jas būtina vykdyti, tačiau turime galvoti apie greitesnę pabėgėlių integraciją į mūsų visuomenės, ne apie asimiliavimą, o apie integravimą. Mes turime šių žmonės išmokyti savo kalbų, tam reikės skirti labai daug lėšų finansinių. Nereikia kurti baimės atmosferos, reikia vykdyti bendromis pastangomis integracinę politiką. Kol ES neparengs bendros integracijos politikos rezultatų, tikėtis negalime. Ačiū. Ačiū ponė, gal dabar kalbės dvi minutės. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos. Ši migrantų krizė praktiškai svarstoma per kiekvieną mūsų sesiją, Europa patiria vis didesnį spaudimą ir mes niekaip negalime apsispręsti, kaip elgtis, mums reikia naujoviškų sprendimų ir atsakomybę grindžiamų veiksmų tam, kad galėtume veiksmais ir darbais parodyti savo solidarumą ir padėti žmonėms, kuriems reikia pagalbos, mes turime padaryti galą atvirų sienų politikai ir nustoti visus kviesti pas mus atvykti. Turime atvirai tai pripažinti ir garbingai vieni su kitais kalbėtis. Pastaroji vadovų taryba parodė, kad esame pasirengę tą daryti. Buvo patvirtintas veiksmų planas, nes be jo mes nesugebėsime suvaldyti situacijos. Balkanų pabėgėlių kelias e, šiandien yra geriausias to pavyzdys ši situacija taps dar blogesnė laikui bėgant. Taigi pribrendo laikas pripažinti tas problemas, kurios prasidėjo rūpiučio mėnesį, buvo nuolat smerkiamas Vengrijos premjeras, kuris kalbėjo apie būtinybę užtikrinti išorės sienų apsaugą ir sugebėti skirti pabėgėlius nuo ekonominių migrantų. Privalome užregistruoti visus tos, kurie atvyksta, negalime leisti jiems keliauti nuo vienos sienos prie kitos ir turime užtikrinti jų gražinimo sistemą ir e, neleisti pabėgėliams patiems pasirinkti, kur prašyti prieglopščio. Mes galėsime spręsti pabėgėlių problemą Europos viduje tik tai apsaugodami savo išorės sienas, pasakydami pabėgėliams, kad taip jūs galite atvykti, tačiau tik tai ribotas jūsų skaičius tą tai gali padaryti. Privalome apsaugoti Šengeno sistemą, tai buvo vienas iš didžiausių ES pasiekimų. Ir Milijonai žmonių šiuo metu gyvena pabėgėlių stovyklose prie savo valstybių sienų, tikėdamėsi galimybės grįžti atgal namo, turime jiems padėti, nes jie to iš mūsų e, tikisi ir vadovo taryboje taip pat iš šios aspektus buvo atkreiptas dėmesys pirmininkas, ačiū poniai gal, aš noriu priminti, kad e, šio keliu 1500 e, metais naudojasi paėgos, kurios vieną buvo apsiautusios. Para algunos en esta cámara. Esta skubu, netidėliotina. Ką reiškia šie būdvardžiai, e, kai iš kai kurių girdėjome apie veidminiškumą, iš kai kurių girdėjome apie solidarumą, kalbant um, iš parlamentarų, kurių vyriausybės labai prastai dirba su šia krize, mes girdėjome to žodžius. Iš kelis mėnesius nuspręsta buvo dėl pabėgėlių kvotų paskirstimo ir štai vakar Rahoj pareiškė, kad valstybės valstybės tarnautojai dalyvaus projekte, 5000 pabėgėlių pirmieji bus priimti, ar tai čia kažkoks tai juokas? Mano Orbano įvaizdis net yra PP. Ah, koks yra Madride, jam buvo plojama, nežiūrint visų jo pareiškimų prieš pabėgėlius, prieš imigraciją. Ne, Neapsigaukime, mes žaidžiame šimtų tūkstančių pabėgėlių gyvybėmis juk čia. Šuica. Mene kao Hrvaticu brine situacija kako pomiriti nacionalinė. Mm, kaip kruatė nerimauja dėl situacijos, dėl to, kaip suderinti nacionalinį egoizmą su visa Europos anglauda, apie ką kalbėjo pirmininkas Tuskas. Gerai, kad sekmadienį valstybių vadovai susirinko ir Balkanų vadovai mm, dalyvavo gaila, kad e, pirmininkas Junkeris to negirdi, bet e, tikrai tos valstybės negalėjo pačios organizuoti to, nes visa tai, kas vyksta viršyje Balkanų valstybių, valstybių pajėgumus. Ir gerai, kad ES institucijų dabar tai organizuoja. Mes turime galvoti ne apie vidinės sienas, o apie išorės sienas. Mes, aš sutinku ir su pana Gonzalės, kuris sako, kad karas Sirijoje yra karas su ES. Ir kol mes neišsprendėme tų problemų, jų šaknų, tol mes nesugebėsime išspręsti ir migracijos viso klausimo. Aš taip pat remiu ir veiksmų planą. Mes turime padėti ir Turkijai. Mm, kitaip nesugebėsime tos situacijos suvaldyti. Chaosas e, tol, plėsis, žiemartėja, jei nepradėsime įgyventi patvirtintų valstybių narių, nesugebės valstybės narės nieko vienas padaryti, jos privalo įgyveninti sprendimus, sprendimus kitai bus chaosas. Kaip politikai mes privalome ir, ir piliečiai tikisi iš mūsų, kad mes spręsime problemas. Taigi aš labai prašau visus rimtai tai pažiūrėti, suvokti šios situacijos sudėtingumą ir pavojų, kad tai gali destabilizuoti visą Europos projektą. Smaraisinami. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, turime suvokti situacijos sudėtingumą, sunkumą. Labai svarbu, kai eina kokios be būtų mūsų politinės pažiūros, mes negalime atsisakyti ES uh, atsako ir, ir visos užuojautos ir Manau, kad tikrai turime kažką padaryti, turime imtis veiksmų ir į vadovų sutikimą su Balkanų valstybėmis. Mes um, girdėjome daug kritikos, bet chaosas turi būti išspręstas ir žmonės kenčia, artėja žiema, matysime daugiau mirčių. Parlamentas ragina, kad būtų daugiau veiksmų, taigi turi būti imtasi veiksmų. Tai reiškia, kad uh, parlamentas irgi turi atlikti savo darbą. Gana žodžių reikia dirbti, reikia finansinių priemonių, reikia pasirūpinti, kad karštieji taškai veiktų. Uh, Noriu, komisarė, kad iš tikrųjų tie karščiai taškai prieimimo centrai veiktų ir prieglopšio sąlygos turi būti sukurtos, dėl to buvo dirbam, jos būtų sukurtos, jeigu valstybės narės būtų dirbusios pasarosius keliarius metus, bet jeigu jos tada nedirbo, tai dabar turi viską padaryti ir mes turime to pasirūpinti. Kefalojanis, un minut și 30 de secunde. Ačiū. Kefalojanis. Ačiū pirmininkė. Europos vadovų susitikime. Susitikimas buvo svarbus susitikimas, kadangi buvo nuspręsta dėl svarbių žingsnių, kad bus priimta daug žmonių ir, ir Europoje, ir, ir Balkanų valstybės dalyvavo taip pat, ir, ir Um, greta uh, Vokietijos ir Austrijos uh, buvo kalbama ir apie jų klausimus ir dar 50 tūkstančių, pavyzdžiui, įsipareiko ir Graikiją priimti. Aš pritariu karštų taškų sukūrimui, aš pritariu tam, kad būtų tie pabėgėliai registruojami, kad būtų tvarkomi jų dokumentai ir ateityje galvojant apie tos žmonės, reikės jiems ir pagalbos, pavyzdžiui, apmokant nuomą ir taip toliau. Tačiau, ko pasigėdau, tai išvadų dėl Turkijos. Mums reikia bendros veiksmų programos su Turkija ir reikia atsisakyti viso to turgo soderėjimosi ir atėjo laikas paskelbti aiškius žingsnius ir Tuskas tą turi padaryti vykstant į Valetą ir tik tai e, Libanas ir Jordanija iš arabų valstybių realiai kažką tai daro ir apie tai nieko nepasakyta išvados, juk yra dar ir turtingesnių arabų valstybių, pavyzdžiui, Saudo Arabija. Jie juk sugebėtų padaryti daug daugiau. Tai turime paklausti, ar tikrai visi daro tai, ką gali ir turėtume padaryti spaudimą, kad taip įvyktų. Pane Berė. Ačiū pirmininkė, tarybos pirmininkė, komisarė, Europa šioje krizėje, kaip visi sako, atrodo, nieko nesugeba visų tų pasikeitimų suvaldyti, jos tie pasikeitimai tik Europą veikia. Kaip dėl Sirijos, kas sako, kad kažkas yra daroma dėl tokio masinio pabėgėlių srauto. Juk Sirijoje Daesh įsisvalstybė toliau plečiasi, kas yra daroma dėl Asado kad, režimo, kad būtų padaryta kažkas tai, kas sako, kad mes nepajėgėme pajėgus, kad ES kažką padarytų dėl Rusijos. Taigi, tarybos pirmininkė, pasakykite komisijos pirmininkui, kad jis turi imtis veiksmų, nes kitaip tai bus tik tai ta tarpusavio priklausomybė, bet nebus solidarumo tarp mūsų. Ir lygiai taip pat, juk mes kūrėme ekonomikos e, e, sąjungą be ekonominio elemento, Šengenas be prieglamščio elemento, toliau Frontexas be pabėgėlio gynimo ir ir, ir visa sistema be pabėgėlių apsaugos, be sienų apsaugos reikia tarybos veiksmų, kad mes galėtumėm realiai šiame procese atgauti, vėl perimti kontrolę. Ačiū pirmininkė. E, ši diskusija galėtų būti palyginta su tam tikru veidrodžiu. Jeigu mes nesugebėme jame matyti tų masių žmonių, tai mes praradome, reiškia, savo vertybės, o to negalime leisti. Turime rodyti solidarumą tiems žmonėms, kuriems reikia pagalbos, taip pat turime padėti šalims, kurios priima daugiausiai pabėgėlių, taip pat atvirai turime pripažinti ir pasakyti sąžiningai tiems, kuriems mūsų pagalbos ir e, apsaugos nereikia ir gražinti juos į jų kilmės šalis. Taip pat turime pasidalinti išlaidomis ir neselgti taip, kai kurios valstybės dabar elgesi pačios jokio indėlio neįneždamos, o tik pasinaudodamas dabartinę situaciją. Taigi, šiuo metu žmonės e, kenčia labiausiai nuo to ir kai kurios valstybės, kad mes nesugebame apsaugoti savo išorės sienus, todėl komisija turi kuo greičiau pateikti pasiūlymus dėl ES jūrų išorinės sienos apsaugos, dėl pakrančių apsaugos struktūrų e, sukūrimo ir e, taip pat nepritariu pasiūlymams, kad Turkijos darybų atnaujinimas turi būti siejamas su jos elgesių su pabėgėliais, Turkijos narystės darybo atnaujinimas. Aš taip nemanau. Pone Daly dabar vieną minutę kalbės. Ačiū pirmininkė, gerimas komisarė. Balkanų aukščiausio lygio susitikimas parodė, kad ES vyrauja įtampa. O dabar labai svarbu ES parodyti, kad ji kalba viena vienu balsu. Valeto susitikimas yra puikia proga konstruktyviai padiskutuoti su Afrikos Sąjungos valstybėmis ir pasiekti apčiopiamų rezultatų. Migrantų srautai didėja dėl nestabilumo, karų, skurdo ir dėl kai kuriuose valstybėse pažeidžiamų žmogaus teisių. Todėl labai svarbu siekti konkrečių pokyčių ir rezultatų. Susirinkę valetoje lyderiai turėtų turėti tai omenyje, o ES turėtų kalbėti vienu balsu aptardama dabartinės situacijos įvykius. Rangelė. Ačiū pirmininkė. vadovų tarybos išvados ir tai, kad savai, šį savaitgalį susitiko Vakarų Balkano srautų valstybės, rodo, kad visos valstybės turi koordinuoti savo veiksmus siekdamos priimti pabėgėlius ir teisingai pasidalinti finansinę ir pabėgėlių naštą. Reikia padėti toms valstybėms, per kurias keliauja pabėgėliai iš savo gimtųjų vietų. Tačiau reikalingi konkretūs kriterijai, kurie leistų uh, pabėgėlius atskirti nuo ekonominių migrantų. Tai būtų galima padaryti registravimo centruose. Reikia bendradarbiauti su tomis valstybėmis, kur kaupėsi didžiuliai pabėgėlių srautai, nepriklausomai nuo to, ar tos valstybės yra ES narės ar ne. Labai svarbu, žinoma, pasidalinti pabėgėlių naštą ir tarp ES valstybių narių. Kita vertus, labai svarbus prevencinis darbas e, Afrikoje į pietus nuo Saharos. Manyčiau, kad dėlisti negalime, kadangi pabėgėlių srautai gali dar padidėti. Mici, vieną minutę. Pirmininkė, migracija yra pasikmės, o ne priežastis, todėl reikėtų pirmiausia pažvelgti į ekonominės, politinės priežastis, į skurdą ir kitas priežastis, dėl kurių prasidėjo e, šitas migracijos judėjimas. Valetos susitikime reikėtų išnaudoti visas galimybės aptarti su tarptautiniais partneriais visas tinkamiausias ir optimaliausias problemos sprendimo priemonės. O valstybės narės turėtų pasinaudoti ES ir Afrikos aukščiausio lygio susitikimu, kuris vyks Maltoje, mano gimtoje šalyje ir aptarti kylančius iššūkius, kurių pasiekoje mes susidurime su didžiuliais migrantų srautais. Reikėtų tiesiog suteikti galimybę tiems asmenims tiesiog ateities perspektyvas. Žinoma, tai yra didžiulis iššūkis ir mums reikalinga ilgalaikė strategija ir todėl mes dėlsi nebegalime. Vilmot. Aš sveikinu bet kokį bendradarbiavimą su Turkija ir siūlymams įveikti šitą krizę. Yra ciniškų balsų šiame parlamente, kurie nesupranta, kokia yra sudėtinga ir tragiška situacija. Dabar politiniai lyderiai turėtų imti savo atsakomybės ir vykdyti įsipareigojimus. Šita krizė iš tikrųjų verčia mus ištiesi pagalbos e, ranką pabėgėliams, vaikams atsidūrusiams stovyklose. Ir vadovų taryba parodė, kad ES e, reikia kalbėti ne tik tai apie E, Junktinėje karalystėje grėsinti referendumą, tačiau reikėtų pagalvoti ir apie ES tolesnę perspektyvą. Pyri, un minut. Pyri, vieną minutę. Yes. Thank you, Chair. Let me use this opportunity. Ačiū pirmininkai, naudodamas į progą noriu padėkoti komisijai iš prisimtus įsipareigomis ieškoti praktinių šios didžiulės problemos sprendimų. Palankiai vertinu kartu su Turkija parengtą veiksmų planą, kadangi Turkija ir ES reikia viena kitos tam, kad e, bendrai apsaugotų sieną ir suteiktų prieglopstį nuo karo bėgantiems žmonėms. Taip pat turime diskutuoti apie tai, kaip toliau reikia skirti E, finansinę pagalbą, kovoti su ekonominiais migrantais, juos gražinti ir kovoti su žmonių kontrabandininkais. Aš manau, kad e, negalime sieti Turkijos narystės ES ir pabėgėlių problemos sprendimo, nes šie procesai tarpusavėje nesusiję. Be jokio paaiškinimo nukeltas e, Turkijos pažangos ataskaitos svarstymas dar kartą patvirtina, kad ES bando tokiu būdu užmaskuoti savo nepasitenkinimą žmogaus teisų padėtimi Turkijoje. Ir tai yra neteisingas signalas, mes negalime e, tolerantiškai žiūrėti į tai, kaip Turkijos valdžia elgėsi su žiniasklaida ir kurdų mažumą. Pone Toja dabar. kiekviena bendruomenė turi vadovautis principu, kad būtina padėti kitiems spręsti savo problemas. ES sugebės išlikti tik tai vadovaudamas šiuo solidarumo principu, nesugebėsime išspręsti pabėgėlių problemų, nespręsdami jų bendrai. Nes aš puikiai žinau, kad atskiros valstybės pavieniui nesugebės įspręsti pabėgėlių keliaujančių Balkanų kelių problemos. Taigi mes prašome tarybos ir jos pirmininko Tusko imtis atitinkamos iniciatyvos. Taip pat ir komisija žingsnis po žingsnio veiksmas po veiksmo turi imtis konkrečių priemonių tam, kad mes pateiktume konkrečius atsakymus į kylančius klausimus. Mes turime problemą spręsti iš esmės. Mano frakcijos pirmininkas Pitela kalbėjo apie būtinybę traukti šį procesą Afrikos šalis, Persų įlankos šalis ir padaryti galą situacijos destabilizavimui. Ponui Pikulai žodis vieną minutį. Labai ačiū. Aš atstovauju Kroatijai daugiau nei 250 tūkstančių pabėgėlių jau buvo atvykę į Kroatiją arba per ją keliavo. Mes nepasitelkę karinių pajėgų sugebėjome tos žmonės aprūpinti Mes tuo tarpu matėme ir vaizdus iš Slovenijoje, kai žmonės brido per upę, tačiau kai kiekvieną dieną dešimtis tūkstančių žmonių atvyksta į šalį, kurios bendras gyventojų skaičius tik 2,5 milijonų, tai aišku, kad ji nesugebės su ta krize susidoroti. Ne vakarų Balkanai šią krizę pradėjo, ne jie ją ir išspręsti gali. Turkiją turime raginti registruoti pabėgėlius pirmiausia, ES turi ieškoti tvaraus šios problemos sprendimo, priešingų atveju negalime tikėtis iš atskirų šalių, kad jos taikstysi su grėsme jų saugumui bendros ES politikos vardu, kuri praktiškai neegzistuoja. Ačiū uždėmesi, ponai Kirkos. Dabar žodis kalbėti vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Už vakar gavome 17 priemonių, 17 punktų planą, kuris dabar turi būti įgyvendintas. Ir toks ir mūsų atsakas į bendrus iššūkius ir bendras problemas turiu, tačiau jūs įspėti, jeigu nepatvirtinsime bendro prieglopščio suteikimo ir nuolatinio prieglapščio suteikimo mechanizmo, tai tie prieglapščio centrai taps tam tikrais e, laikinaisiais kalėjimais. Mums reikia sudaryti saugius pabėgėlių atvykimo kelius, e, koridorius, nes jeigu jų nebus, tai žmonės ir toliau žus viduržėme jūroje. Viduržėme jūroje yra tokių salų, į kurias atvyksta pabėgėliai, kuriuose nei vieno gydytojo netgi nėra Tačiau juose yra labai daug pabėgėlių ir jeigu norime būti solidarus, tai tą solidarumą turime atitinkamai organizuoti. Pirmininkas, ačiū, povis ir ponai, dabar vyks pasisakymai pagal procedūrą, prašau žodžio, aš leisiu pasisakyti septyniems kalbėtojams, nes norinčių kalbėti yra labai daug ir negalėsime jiems visiems suteikti žodžio dėje. Pirmoji kalbės ponia Vozemberga. Ačiū, ponė pirmininkė. Sekmadienį vyko mini vadovų taryba, jos metu buvo nuspręsta 30 tūkstančių pabėgėlių e, papildomai priimti ir dar 20 tūkstančių papildomai nuo vasaros pabaigos, tiksliau jau daug metų mes kenčiame nuo ekonomikos krizės ir mes negalime pasirūpinti visais tais žmonėmis, nes besirūpindami jais mes sulauktume nenumatytų padarinių nuo spalio mėnesio atvykę pabėgėliai kelia rimtų problemų, todėl mes turime bendradarbiauti su Turkija, turime laikytis uh, readmisijos susitarimų turime veiksmingai kovoti su žmonių kontrabandininkais, nes dėl jų veiklos ir toliau pabėgėliai nuolat atvyksta į Europą iš tiesų, aš palyginčiau dabartinį situaciją su uždėlsto veikimo bomba padėta po Europos pamatais, poniai Gomes žodžiu. Pirmiausiai baigime kalbėti tas nesąmonės apie Portugaliją. Uh, Ponas Weberis kalbėjo apie tai, kad po rinkimų mano šalyje jam kelia nerima, kaip elgsis kairiųjų koalicinė vyriausybė Portugalija, tačiau atrodo, kad jam visiškai nekelia jokio nerimo, kaip elgsis dešiniųjų vyriausybė Lenkijoje po pastarųjų rinkimų. Tiesa yra tokia, kad pabėgėlių perkelimo procesas Europos lygių nevyksta. Aš žinau, kad bent jau Valetos vadovų taryboje mūsų vadovai e, turės suprasti galiausiai, kas jiems yra sakoma šiame parlamente, kad būtina uh, sukurti e, legalius e, pabėgėlių atvykimo būdus, ekonominių migrantų atvykimo būdus į ES, nes priešingų atveju ir toliau tarps kontrabandininkai. Taip pat reikia suvokti, kad neišsprendę konflikto Sirijoje ir Libijoje mes e, nepažabosime pabėgėlių srautų. Ši krizė nėra pabėgėlių, tai yra Europos krizė. Ačiū ponė Gomes, dabar kalbės ponas Radus. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pozdravljam dogovor koji je postignut u nedjelju jer će on omogućiti da... Ačiū pirmininkė, sveikinu sekmanio sutarimą, jis leis pabėgėliams mažiau kentėti ir sulaukti daugiau uh, pagalbos tose valstybėse, per kurias jie keliauja. Tarp jų ir mano valstybėje Kroatijoje, kur daugiau kaip 200 tūkstančių pabėgėlių yra atsidūrę pastaruoju metu. Čia neįmanoma užkirsti kelio pabėgėlių srautams ES, to nebus įmanoma padaryti be aktyvios, aktyvios jėgos panaudojimo. Aš tikiuosi, kad ES tikrai tokio sprendimo nepanaudos. Geras sprendimas būtų um, darybos su Turkija, spri, ilgalaikiai sprendimai, m, mm, kas įtakotų krizės vidurio rytuose ir Afrikoje, kas padėtų spręsti tą situaciją, tačiau dėje ES to neplanuoja. Ačiū, Georgi. Ačiū, pirmininkė tai jau e, trijų, tris valandas trūk, trunkančios diskusijos. Turiu pasakyti, kad uh, būčiau pabėgėlis ar migrantas ir būčiau klausęsis tų diskusijų, turėčiau pasakyti, kad, na, reiktų šokti į bedugnį, nusižudyti. Turime kalbėti apie pabėgėlių teisų gynimą. Pirmininkas Junkeris, man atrodo, nepateikė jokių apčiuopiamų pasiūlymų, mm, jokių netidėliotinų sprendimų. Girdėjome apie bendradarbiavimą su kaiminėmis, tačiau turime pasakyti, pasakyti, kad pavyzdžiui Turkija, Turkija saugi valstybė, ar taip galima pasakyti po nesenų um, sprogdinimų, kai buvo tiek žuvusių ir sužeistų, kaip, kaip galima tai pasakyti po um, kurdų bombardavimo, po to Kai, po tų visų mirčių, kaip galima pasakyti, kad uh, galima viską perkelti iš mūsų kiemo į jų, man atrodo, taip jau per daug. Maragal. Ačiū pirmininkė. Pirmininkai Tuskas ir Junkeris pristatė faktus Europos Sąjungai trūksta politinių sprendimų, mus šokiruoja, kas vyksta Balkanų kelyje, mes girdėjome įvairių pareiškimų čia, tačiau realus skandalas vyksta ne Balkanų kelyje, o Europos Sąjungoje. Europos Sąjungos viduje Europos Sąjunga nesugeba nieko padaryti. Reikia kalbėti ne apie 28, o apie 15 valstybių Europos Sąjunga realiai. Uh, matome, kad viskas visas dėmesys sutelktas į sienas, tačiau tai yra tik tai nedidelė dalis problemos. Europa, ar ji yra mm, kvaila, ar mes elgiamės kaip tikrie europiečiai, e, kalbame apie mm, pasieniečius, pasienio kontrolę, kalbame apie stovyklas Vokietijoje, Austrijoje, Švedijoje, Junktinėje karalystėje. Mums reikia, kad būtų prisimta atsakomybė Europos Sąjungoje. Amaja. Obermeier. Schlagworte ohne pardon, Aufnahmezentren, Hotspots. Pabėgėlių prieimimo centrai yra tušti žodžiai. Reikėtų pripažinti, kad ES pramiegojo Šengeno erdvės dvi nepasiteisino ir valstybių suverenumas yra greunamas, kai milijonai pabėgėlių vyksta per Europą. Tai yra invazija, kadangi tai yra 70-80 procentų pabėgėlių yra jauni vyrai, kurie palikę šeimas, užtrunka pabėgėlių centruose Austrijoje ir kreipia žvilgsnius į Vokietiją ir Švediją. Todėl tai yra didžiulė lavina ir jos nesulaikysime gražiais žodžiais. Reikėtų imtis veiksmų. Herr Kukan. Kukan. Thank you. Ačiū pirmininkė. Nuo migracijos krizės pradžios aš raginau vakarų Balkanų valstybės įtraukti į sprendimo paieškas, kadangi per jas, per Balkan, Balkanų keliu vyksta didžiuliai pabėgėlių srautai. Todėl reikia labai atsargiai vertinti situaciją, kadangi galima sukelti šiame regione ir naują krizę. Mums reikalingas aiškus, malonu, kad praėjus sekmadienį šios klausimus aptarinėjo vadovų taryba. Mes turime ieškoti kitų sprendimų, o ne stiprinti sienas ir jas iš naujo atkūrinėti. Reikia keistis informaciją ir teikti humanitarnę pagalbą. Mes įveiksime šitą krizę kartu, paruoždami šitas valstybės, kai kurias valstybės būsimai narystiai Europos Sąjungoje. Frau Benova. Benova. Ačiū pirmininkė. Nemalonu kalbėti šitokiame šurmulyje, tačiau vis dėlto dėkoju už suteiktą man galimybę kalbėti. Aš norėčiau paraginti komisiją paieškoti pabėgėlių krizės sprendimo. Komisija kritikavo kai kurių valstybių narių poziciją, ypač tų, kurios nebuvo pasiruošusios prisidėti prie krizės sprendimo. Aš norėčiau paminėti vieną dalyką tiesiog priminti komisijai, reikėtų priminti, kad ES stiprėja radikalizmas, fašizmas ir kitokios e, radikalius nacionalistinės e, nuostatos. Ir dažnai e, tų radikalių pajėgų žvilgsniai ir veiksmai nukreipiami į pabėgėlių stovyklas, į jų surinkimo centrus. Manyčiau, kad komisija turėtų padėti įveikti mūsų valstybėse įsiviraujantį nacionalizmą ir ekstremizmą. Ponios ir ponios, dėkočiau jums, jeigu jūs ramiai susėstumėte į vietas. Meine Damen und Ponius ir ponai. Tie, kurie dar šnekučiuoja, turėtų taip pat sėsti į vietas. Aš nelabai įsivaizduoju, ar paskutinieji dešimt kalbėjusieji turėjo klausytojų. Šiaip įprasta, kad vieni kalba, o kiti klausosi. Tačiau to nebuvo, kai kalbėjo paskutiniai dešimt kolegų. Tai yra tiesiog nemandagu. Dabar norėčiau suteikti žodį komisarui Avramo Pulus. Ačiū pirmininkė. Gerbėjami parlamento nariai. Šiandien pirmininkas Junkeris išsakė labai aiškę ir konkrečią komisijos mintį apie tai, kaip bus siekiama įveikti pabėgėlių krizę. Aš tiesiog tikiuosi iš jūsų tvirtos paramos. Jums, mums visada reikalinga parlamento parama ir jeigu mes iki šiol ko nors pasiekėme, tai tik tai jūsų paramos dėka. ES viduje ir už jos ribų yra skirtingų valstybių ir mes turime joms padėti. Sekmadienio vadovų susitikimas buvo sėkmingas, buvo kalbama apie Balkanų kelio valstybių problemas Buvo, vyko diskusija už apvalaus stalo, tačiau kai kurie vis dėlto naudojasi nacionaliniu naratyvu. Norėčiau pasakyti, kad dar pasigendame ES pilno išsamaus bendradarbiajimo ir atsakomybės dvasios. Dabar reikalingi veiksmai, ne tik tai įsipareigojimai kaip iki šiol. Dabar reikia įgyvendinti tai, kas buvo priimta, dėl ko susitarta. Aš tai supratau ir iš jūsų pasisakymų. Įgyvendinti sprendimus dėl sienų apsaugos, dėl prieglopšio prašytojų prašymų įvertinimo organizuotai. Komisijos vaidmuo krizės akivaizdoje keičiasi. Mes stebime situaciją, atliekame stebėseną ir tai darome strategiškiau. Komisijos darbo programoje bus pateikti atsakymai į klausimus dėl sienų, dėl Dublino, dėl perkelimo, dėl neteisėtos migracijos ir dėl pabėgėlių pasiskirstimo. Ši, šį kartą mes neturime teisės klysti. Nepamirškime, kad pabėgėlių krizi yra įvairiai e, piknaudžiaujama, ją pasinaudojama įvairiais ketinimais. Mes turime paaiškinti piliečiams, kodėl reikalingas bendras sprendimas įvairiuose lygiuose. Komisija turi padėti valstybėms narėms ir su krize susijusioms kaiminėms valstybėms. Aš esu tiesiog įsipareigojęs bendradarbiauti su jumis ir valstybėmis narėmis tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiomis su krize Europos valstybėmis, Afrikos ir Azijos valstybėmis, ypač gražinimo srityje, kaip pavyzdžiui, e, e, e, aš vyksiu ir į Pakistaną, ir ten kalbėsiuosi ir apie neseniai įvykusį žemės drebėjimą, bet kalbėsiu ir apie su migracija susijusius klausimus. Pabėgėlių krizė yra tiesiog skatinimas siekti daugiau Europos, stiprinti pasitikėjimą mumis ir stiprinti mūsų institucijų gebėjimą. Būtent to mes siekime mes migracijos klausimus nuo pat mūsų kadencijos pradžios įtraukėme į mūsų prioritetinį sąrašą. Praėjusią savaitgalio susitikime buvo nutarta, kad bus laikomasi solidarumo ir atsakomybės principų ir bus stiprinamas ES vieningumas. Dėkoju Jums už paramą. Ačiū komisijos nariai, žodis suteikiamas e, tarybos pirmininkui Donaldui Tuskui. Ačiū, pan pirmininkė. Žinoma, pritariu parlamento narių nerimui dėl to, kad sprendimai krizės akivaizdoje priimami ne taip greitai, kaip būtina, atsižvelgiant į tai, kad visose valstybėse narėse reikia priimti tam tikras procedūras, kurių premijos užtrunka, reikia pakeisti šias įprastas procedūras skubos tvarka primamais sprendimais. Deja, skubos lygis valstybėse narėse yra skirtingas ir aš tikiuosi, kad visos valstybės narės sugebė suvokti situacijos rimtumą, galiu patikinti, kad pirmininkaujantis Luksemburgas yra pasirengęs paremti komisijos pastangas, skiriant tiek humanitarnės, tiek finansinės lėšas ir išteklius siekiant šią krizę išspręsti, tačiau turime likti sąžiningi ir atviri mūsų įnašai į pagalbos mastų programą e, Jungtinių tautų pabėgėlių reikalų komisaro biuro finansavimas nevyksta pakankamai sklandžiai, todėl valstybės nėra linkusios šiuo metu priimti sprendimų skirti papildomų lėšų, nes tie sprendimai yra pakankamai sudėtingi, kaip jūs galite įsivaizduoti. Tačiau turime nepamiršti, kad kalbėdami apie perkelimą pabėgėlių paskirstimą Šiandien turime aštuonis kartus daugiau parengtų prieimimo vietų pabėgėliams, nei pabėgėlių, nori, kurie nori tomis e, joms skirtomis prieglopšio vietomis pasinaudoti. Tačiau vis dar mes siekiame susitarti bendrai ir patvirtinti metodus, kuriais remdamėsi mes ginsime ir apsaugosime savo išorės sienas. Taigi noriu pabrėžti, kad mūsų aiškus tikslas e, turėtų būti migrantų srautų sumažinimas. Nes tikrai e, Europa negali priimti visų tų, kurie nori į ją atvykti, nepaisant to, kad tokių balsų siūlančių tą užtikrinti vis dar girdime nemažai. Mes išgirdome vairių kaltinimų, pavyzdžiui, dėl to, kad pažeidžiamos žmogaus teisės, kad mes taikome politi, politi, policinius metodus. Aš noriu pasakyti, kad grėsmė žmogaus teisėms dažniausiai kyla ten, kur neveikia teisinės valstybės principai, teisės viršenybės, kur nėra žmonės iš tų kraštų dažniausiai bėga. Žmogaus teisų laikymosi sąlygos turi būti užtikrintas ir yra būtina prielaida siekiant spręsti visas e, šias problemas, kurios buvo iškeltos diskutuojant apie migrantų ir pabėgėlių klausimus. Ačiū ponui Tuskui, sako pirmininkas diskusijos šio darbo tvarkės klausimo baigtos. First... Pasirenkime balsuoti. Pirmasis balsavimas. Prieš tai, ponai Darmatui, žodis dėl vedimo taip. Pone pirmininkė, ar tinkama yra pasveikinti pono Donaldo Tuską dėl to, kad jis praėjusiais metais priėmė puikų sprendimą atsistatydimas iš Lenkijos premjero posto ir, ir e, pradėjo, už tai, kad pradėjo eiti tarybos pirmininko pareigas, gaudamas už tai penkis kartus didesnį atlyginimą. E, pone Dartmudai, tai nėra tinkamas pasakymas dėl vedimo tvarkos. Balsuosime dėl pono Sikirsko pranešimo. Vardinis balsavimas. Balsavimą pradame.